Goed, uh, collega's, welkom. Um, bij de... Uh, eh, Labadiena, kolegos. Sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Žinau, kad yra daug tuščių vietų. Tačiau taip yra turbūt dėl to, kad eh, yra problemų atvykstant į Briuselį ir todėl aš ir sėdžiu pirmininko kėdėje. Pone Odi, nėra vertimo į prancūzų kalbą? E, taip yra todėl, kad ponas Toreris kol kas yra ore, skrisdamas iš namų iki, į čia ir šiandien jis, kai atskris, prie mūsų prisijungs ir kol kas pirmininkausiu aš. Turime nemažai darbo šiandien. Pirmasis klausimas yra darbo tvarkės projekto tvirtinimas. Darbo tvarkės projektą turite visi, yra tam tikrų pakeitimų. Ketvirtasis klausimas, pavyzdžiui, naujo vicepirmininko skirimas išvykus poniai Ivanovai. Taigi šis klausimas bus svarstamas po dešimtojo klausimo, pono Doičio klausimų. Prašymu. Devintasis klausimas, koordinatorių posėdis įvyks rytoj, nes ponia Greslė, EPP koordinatorė, negali šiandien atvykti ar rytoj iš patrygo negali atvykti. Taigi šis klausimas bus svarstamas po 14 punkto. 15 klausimas, ypatingas, ypatinga ataskaita 19.2012 šiandien bus svarstoma po aštuntojo klausimo. Tokie paskutiniai pranešimai. Ar kas nors nori ką nors pasakyti apie šį, šios pakeitimus, panas Gairis? Ačiū pirmininkė, per koordinatorių posėdį kalbėjome apie tai, kad šio posėdžio pradžioje turime apsispręsti, kaip elgti su pono Marinėsku pranešimu. Jeigu teisingai prisimenu, buvo priimtas sprendimas posėdžio pradžioje balsuoti, dėl to aš šį klausimą palikti darbo atvarkėje. Aš norėjau apie tai pakalbėti, sako pirmininkas, tačiau pirmiausia norėjau pranešti jums pirmininko pranešimus, taip kaip numatyta darbo atvarkė. Vienintelis dalykas, kurį noriu, į kurį noriu atkreipti dėmesį, kad ponas Toireris po šio posėdžio visus kviečia kokteilio, kokteilių pasivaišinti. Jeigu anksčiau sugebėsime baigti posėdį, pavyzdžiui, be 15.6, tai galėsime pasivaišinti pono Toirerio siūlomais gėrimais anksčiau. Neturėtume todėl švaistyti laiko. Turime naują kolegą Piotr Bartosevič Malickį, noriu jį pasveikinti ir tikiuosi naudingo abipusiai bendradarbiavimo. Trečias darbo atvarkės punktas praėjusiu posėdžiu darbo atvarkės protokolai jums yra išdalinti. Ir jeigu nebus pareikšta pastabų dėl jų iki šio pačio pabaigos, tuomet laikysime šios protokolus patvirtintus. Penktasis darbo atvarkės punktas specialioje ataskaita pasvarstymas yra nukeltas ir dabar e, perkime prie to, ką minėjo ponas Gairis. Ketvirtadienį SED frakcijos vardu koordinatorių posėdis vyko Strasbūrą ir ten buvo kalbama apie tai, kaip turėtume elgtis, susvarsyti, nesvarstyti kolegos Marinėskų pranešimą. Socialistų demokratų pasiūlymas buvo toks, kad nereikėtų balsuoti, nereikėtų svarstyti šio pranešimo ir dėl jo balsuoti. Ir biudžeto kontrolės komiteto koordinatoriai dabar siūlo būtent apsispręsti dėl to, ar palikti šį klausimą darbo atvarkė, ne, kas balsuos už, tuomet e, taip pritars siūlymui balsuoti Pilmarneskų pranešimo, o tie, kurie balsuos prieš, tai pasakysiu už tai, kad šis darbotvarkės punktas nebūtų išbrauktas. Ar kas nors norėtų dar pakomentuoti šią pasiūlymą? Ne, tuomet elektroniniu būdu balsuosime tam, kad būtų aiškus balsavimo rezultatas. Taigi balsuojame už ar prieš tai, kad uh, Dėl Marinėskų pranešimo dabar būtų balsuojama, kas balsuos už, tas e, pasisako už tai, kad būtų balsuojama, kas balsuos prieš, tas pasisako už tai, kad šis klausimas būtų išbrauktas iš darbo tvarkės. Dar kartą pirmininkas kartoja, kas balsuoja už. Taigi jeigu dauguma bus už, tuomet mes toliau balsuosime. O jeigu e, dauguma balsuos prieš, tuomet klausimas iš darbo tokias bus išbrauktas. Balsuojame elektroniniu būdu. Iedereen gestemd? Ar visi balsavote? Visi turi savo balsavimo korteles. Matau, kad pons Kila Kakis savo balsavimo kortelės neatsinešė, bet jūsų balsą mes atitinkamai priskaičiuosime. Ar visi balsavote? Balsuoti tuomet baigiame. Ar dar yra kolegų, kurie neturi balsavimo kortelių? Kolegos Kilkakis ir Brandi, jūs balsavote už ar prieš? Aš balsavau už, sako ponas Kilkakis, turbūt ponas Gerbrandi taip pat balsavo už. Taigi du balsai už papildomai. Dvylika už devyni prieš. Taigi dabar tęsime balsavimus. Pasimkime visi balsavimo sąrašus. Atsiprašau komisijos nario. Tikėjomės, kad viskas užtruks truputėlį trumpiau, tačiau turime pradėti ir baigti balsuoti. Dabar balsuojame dėl e, pirmojo, antrojo, trečiojo pakeitimų yra pirmasis kompromisinis pakeitimas, yra vietoj jų pasiūlytas, kas už šį pirmąjį kompromisą, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas atkrinta, penktasis pono gario, kas už, prieš, susilaiko, pritartas, šeštasis greslio pakeitimas, kas už, prieš, Mano vertinimų balsavimo rezultatas nėra aiškus, turime elektroniniu būdu pasitikrinti dėl šeštojo pakeitimo, kurio autorė ponė Greslė. Tie kolegos, kurie neturi balsavimo kortelių, turėtų paaiškinti, kaip ketina balsuoti, taigi du balsai papildomai už. Balsuoti baigiame. 13 už, 7 prieš pritarta. 7, 8, 9, 11 ir 12 vietoj jų sumas antras kompromisas, kas už šį kompromisą, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis pakeitimas, ar, ar reikia dėl jo balsuoti? Atrodo, kad jis buvo įtrauktas į trečią kompromisą. Tuomet pirmiausiai balsuosime dėl 173 pan Balšyčio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarto. Trečiasis kompromisas, kuris apima 13, 14, 16 ir 15, kas už šį kompromisą, kas prieš pritarto. 17 atkrinta, 18 taip pat, 19 pono Kalfino, kas už, kas prieš, susilaiko pritarti. 174 pono Balšyčio, kas už, prieš, susilaiko pritarti. 20, 21, 22. ponų Saudargo, Marinesko ir Uručiev pakeitimai, kas už juos, kas prieš. Susilaiko pritarta 23, 24, identiški, Balčyčio ir Pakso, kas už, kas prieš. Susilaiko neaiškus balsavimo rezultatai. Tikslinamės elektroniniu būdu dėl 23 ir 24. Balsuoti baigiame. Ponai Herbrandis ir Skilakakis balsuoja už 12, už 8 prieš pritarta, 25 Kalfino pranešimas, kas už, tai yra pakeitimas. Kas prieš, susilaiko atmesta, 26 ponios Andrikinės, kas už, prieš susilaiko atmesta 27 mano, kas už, kas prieš susilaiko atmesta balsavome dėl kai kurių pakeitimų, dėl kurių iš tiesų nereikėjo balsuoti, bet ką padarysi. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? 29 pakeitimas. Reikia dėl jo balsuoti. Pampakso pakeitimas, kas už? prieš susilaiko pritarta. 30 įtrauktas į trečiąjį kompromisinį pakeitimą, 31 atkrinta. Tuomet e, balsuojame dėl 45 pakeitimo ir 46. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl 45 ir 46, taip ir padarykime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 10 už 10 prieš, du kolegos neturi balsavimo kortelės. Jūs balsavote už, taigi 11 už 10 prieš pritarta. Gerai, kad pastikriname, tačiau pirmininkas buvo teisus. 47 pakeitimas atkrinta. Atrodo, kad balsavimo sąraše trūksta kai kurių puslapių. Reikės pasitikslinti. Atsiprašau, man atrodo, kad nebalsavome dėl 42 ir 43 pakeitimų. Mes peršokome vieną puslapį. Pirmininkas, aš savo bals, turimo balsavimo sąraše verčiau naują puslapį ir Dabar turėtume vadovautis kitų sekretariato turimų balsavimo sąrašų. Dabar turime balsuoti dėl 42 pakeitimo, kolega. Taip. Tie, balsavimo, tie pakeitimai buvo kitame puslapyje. Taigi, kas dabar už 42 pakeitimą, kas prieš pritarta. Norite pasitikslinti, gerai, tą ir padarykime, balsuojame elektroniniu būdu dėl 42. Balsuoti baigiame, pridedame vieną balsą prie balsavusių už, taigi 11 už 10 prieš pritarta. Dėl 34 nereikia balsuoti, dėl 35 taip pat nereikia balsuoti, nes pritarėme trečiam kompromisui. 36 ponas Sandrikinis, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 36. Baigime balsuoti, rezultatas 11 už 10 prieš, per tą laiką ponas ir Brandis atgavo savo balsavimo kortelę. 307 pono Uručio, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 38 kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta, norite pasitikrinti dėl 38. Balsuoti baigiame. Taip atmesta. 39. Kas už? Prieš. Kas už? Dabar prieš. Susilaiko atmesta. 40. Pono Pakso. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta Atmesta. 41 pakeitimas, tiksliau. Ne, turime pasitikrinti dėl 40 pakso pakeitimo, nes sekretariato atstovai nėra tikri dėl balsavimo rezultatų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41 mano pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Man atrodo, kad pritarta, tačiau norėdamas išlikti nešališko, siūlau pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. 42 pana Kalfino pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 43 atkrinta. Dabar tarkime prie 44. Keturiasdešimt ketvirtam pateiktas žodinis pakeitimas, kuris apima taip pat ir keturiasdešimt septintąjį pakeitimą. Turime balsuoti dėl žodinės pataisos, kas už šią pataisą, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar turime balsuoti dėl 45. Taigi balsuojame dėl 45. Ne. sekretariatas man turėtų padėti, kadangi nebuvau pasirinkęs balsavimui, tą turėjo daryti ponas Toireris. Balsuojame dėl 45. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 46. Kas? Pono Určevo. Kešim septintas e, buvo įtrauktas į žodinę pataisą, 408 dėl jo balsuoti nereikia, man atrodo, taigi dabar penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už jį. Kas prieš susilaiko Pritarta penktam kompromisui. 51 Uručevo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 51. Balsuoti baigiame. 11 už 10 prieš pritarta. 52 Kalfino pakeitimas, kas už. Taigi atkrinta 52, 53, buvo pritarta 51. Dabar verčiu kitą puslapį ir gali būti, kad e, jame esanti informacija netitinka tos, kurią jūs turite. 54 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, pritarta. Norite pasitikrinti dėl 54, gerai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 11 už 11 prieš atmestą. Neveltui prašėte pasitikrinti 55 balčyčio pakeitimas kartu su 56 pana Pakso. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Sakyčiau, kad pritarta, ar LP sutinka su tokiu rezultatu, norite pasitikrinti, gerai, tikrinamės dėl 55 ir 56. Balsuoti baigiame. 11 už 11 prieš atmesta. Esant lygiam balsų skaičiu 57 uručiau, kas už, kas prieš. Manau, kad e, balsai pasiskirstė taip pat, tačiau pasitikrinkime dėl viso pikto. Balsuoti baigiame. Ar kokios nors frakcijos atstovų tarp balsuojančių yra per daug? tą turime aiškiai žinoti. Balsuoti baigiame 12 už, 11 prieš šį kartą pritartą. 59-60 balčyčio ir pakso, kas už, kas prieš. Susilaiko tikrinamės, nes labai neaiškus balsavimo rezultatas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 12 už 11 prieš pritarta. O Kalfino 61 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Ta pačia balsų persvara, manau, kad pritarta norite pasitikrinti, tikrinamės. Balsuoti baigiame. 12 už 9 prieš pritarta. 62 atkrinta, nes pritarėme 61, 64 taip pat atkrinta, kaip ir 65, dabar 66. Ir 67 saudargo ir pakso, kas už juos, kas prieš, susilaiko, tangi vėl labai nežymėjo balsų persvarą, tuomet turime pasitikrinti, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 12 už 11 prieš pritarta. Tuomet iš karto balsuojame dėl 72 ir 73 Saudarko ir Pakso pakeitimų, kas už juos, kas prieš, susilaiko. sekretariatas sako, kadangi atitinkama pastraipa išbraukta, tai šis pakeitimas negali būti laikomas kompromisiniu. Taigi siūlau dabar dėl 72 ir 73 pakeitimų balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 77 ponios Andrikinės pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta vieno balso persvara. kiti pakeitimai atkrinta. Dabar 84 pono Kalfino pakeitimas kartu su 85 ir 86 pakeitimu. Kas už, kas prieš. Susilaiko tikrinamas elektroniniu būdu. Dvylika už dešimt prieš pritartį. Verčiame puslapį ir balsuojame dėl 92 pono Kalfino pakeitimo kartu su 93, 4, 5 ir 96 pakeitimais, kas už, kas prieš. Vėl neaišk, neaiškus balsavimo rezultatas, tikrinamės, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 12 už 10 prieš, tą pačią balsų persvarą pritarta. 98 pono Kalfino pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Ar pranešėjas net prieštarauja, kad pritarta tą pačią balsų persvarą, ar turime pasitikrinti, pranešėjas nori pasitikrinti, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 12 už 10 prieš. 99 mano paties pakeitimas, kas už, kas prieš. Visi kolegos balsuo prieš, atmesta šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko ta pati dauguma ir tikrinamės, ar galiu paskelbti patvirtintą šį pakeitimą. Gerai. Patvirtintas 101 ir 102 pakeitimai. Jie be temos. 103 dabar, kurio antroji dalis atitinka 100, 101, 102, kas už, prieš susilaiko tą pačią balsų persvarą pritartą. 104 pakeitimas pono D, žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Vėjau, kad atmesta, taigi pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 8 už 14 prieš atmesta. Verčiame puslapį, 105 pakeitimas. 107 žodinė pataisa pono Balčyčio ir Pakso pakeitimams. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Šis pakeitimas atitinka 104. Tie patys pakeitimai, kuriuos apima pono Odį žodinė pataisa. Patvirtintos nuostatos yra įtrauktos į 104 pakeitimo tekstą. Tai yra 104. 105 ir 106 pakeitimų nuostatos. Kadangi 104 buvo atmestas, dabar turime balsuoti dėl 107 pakeitimo, tai yra žodinė Balčyčio pakso pataisa. Sekretariatas man sako, kad šimt, dėl 105-106 balsuoti nereikia. Šiaus sekretariatas taip pat gali klysti. Ačiū, ponia Jalasender, jūs esate teisi. Pirmiausiai balsuosime dėl 105, 106 identiškų pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 107-108 žodiniai pakeitimai Pakso ir Balčyčio, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 109 ar 110. Su atitinkamais komentarais, kurie trūkė balsavimo sąrašą, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 176 pono gairio. Norite tiksintis 109 ir 10, gerai, tuomet pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 15 už 8, 8 už 15 prieš atmestą 176 gairio už prieš susilaiko pritarta. 111 Andrikinės už. Prieš susilaiko atmestą. Balsuojame dėl 112 ir 13. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 114 ir 15 Balčyčio paksukas už. Prieš susilaiko pritarta. 116, 17, 18 kartų. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 116, 17 ir 18. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 12 už 10 prieš pritartą. 119 atkrinta, 177, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ar neprieštaraujate tam, kad nuo 178 iki 184 balsuotume kartu? Kas už? Ponas Kilakakis. Iki 183, prašau. Nuo 177 iki 183 balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 184, kas už, prieš. Susilaiko taip pat pritarta. Dėl kokio pakeitimo dabar turėtume balsuoti? 120. Sunku susiorientuoti netinkamai parengtame balsavimo sąraše. Septintas kompromis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Mano nuomonė pritarta. Norite pasitikrinti? Gerai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 13 už 8 prieš pritarta. 125 panas Greslės, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisas, kuris apima 126-27 pakeitimus, kas už prieš susilaiko pritarta. 185 gairio už prieš susilaiko pritarta. 128 Uručiavo, kas už prieš susilaiko pritarta. 129 už prieš susilaiko pritarta pritarta. Socialistai pagėdavo pasitikrinti, ne, tuomet pritarta 130. Nereikia dėl jo balsuoti, nes buvo pritarta 129, 9 kompromisas dabar, kuris apima 131, 302 pakeitimus, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 186 greslės, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas, kuris apima 187 ir 193, kas už šį kompromisą, kas prieš, susilaiko pritarta. 133 pono Kalfino, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar 146. Šimtas trisdešimt ketvirtas, kas už ir šimtas trisdešimt penktas, kas prieš, susilaiko, pritarta, 136. Atkrinta. Šimtas aštuoniasdešimt devintas gairio. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta 141 balčyčių, kas už, prieš susilaiko atmesta. 142 Kalfinakas už prieš susilaiko atmesta. 143 Paksukas už prieš susilaiko pritarta. 144 atkrenta. 145 pakso. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. Šimtas 46 kalfinukas už, prieš susilaiko pritarta. 147 balčyčiukas už, prieš susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Keturiolika prieš devyni už atmestą. 148 kartu su 149, kas už prieš susilaiko pritarta. Peršokime kelius pakeitimus, dabar balsuojame dėl 190, Balčyčio, kas už, prieš susilaiko pritarta. 153 ir 54 Kalfino ir Grėslės. Ne, turime atskirai dėl jų balsuoti, taigi pirmiausia dėl 153. Kas už? Prieš susilaiko, atrodo pritarta. 154 atkrenta, 155 kalfino, kas už? Prieš susilaiko atmesta. 191 balčyčio, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 156 ir 57, 156 atsinktas, dėl 157 balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Dabar 158 prieš paskutinis puslapis. Kas už prieš susilaiko atmestą. 159 kalfinukas už prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti? Ne 160, 61 balšyčių ir pakso. 161-62 atkrito, 163, 64, 65, 66, 67, 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko neaiškus rezultatas, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 11 kompromiso. Balsuoti baigiame. 15 už 7 prieš pritarta. 168 kalfinakas už. Šimtas šešdešimt septintas ir vienuoliktojo kompromiso sudėdamoji dalis. pranešėjau, ką manote. Ar turime balsuoti dėl 167? Ne, jis įtrauktas į kompromisą. Dabar 168 balsuojame, kas už. Prieš susilaiko pritartą. 169 atkrinta, 170 gairio, kas už, prieš susilaiko pritarta, 171 Andrikinis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas septyniasdešimt antras santykiams pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Baigti Turime išsiaiškinti dar su sekretariatu, ar dėl visko balsavome, dėl ko reikia balsuoti. Atrodo, nebalsavome dėl 88, 89 ir 90. Ar pranešėjas gali pasitikrinti, ar balsavome dėl 88, 89 ir 90 pakeitimų? viską patikrinome ir atrodo viskas tvarkoje. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl pono Varnėskų pakeitimo, pradėme, tai yra pranešimo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 14 balsavus už, 8 prieš, vienam susilaikius, sveikiname pranešėjai. sorry dat dit. Taigi, tiek to klausimu. Atsiprašau, kad kartais ne viskas sklandžiai vyko. Mes suteiksime galimybę komisijos atstovui atsisėsti. Goed, collega's, we, collega's, we gaan naar punt 7 van de agenda. Kolegos, periname prie septinto darbo tvarkės klausimo ir tai yra keitimasis nuomonėmis su e, komisijos nariu Algirdu Šemeta. Mes taip pat turime svečių iš audito rūmų Taigi, pirmiausiai siūlyčiau suteikti žodį komisijos nariui, o po to auditorumų atstovams. Iš auditorumų atstovų kas pradės? Ne, pirmiausia kalbės auditorumų atstovai. Iš auditorumų kas kalbės? Pone Kaljulai, Pone Kaljulai prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti komitetui papildomą informaciją apie audito rūmų metų ataskaitą, apie 11 metų biudžeto įgyvendinimą. Kaip žinote, pirmasis skyrius yra metų ataskaitos sintezė. Todėl tai, kas man liko šiandien pasakyti, I can continue? Ar galiu tęsti? Prižadu kalbėti angliškai Deja, tik tai galiu kalbėti estiškai, suomiškai ir angliškai, o man atrodo, angliškai bus palankiausia. Kaip sakiau, pirmasis skyrius yra metų ataskaitos audito rezultatų ir išvadų sintezė. Taigi man beliko šiandien pateikti rezultatų perspektyvą. E, rezultatų pristatytų e, jums jau kelis kartus ir pagalvoti apie, galimas, e, apie galimybės ateičiai. 11 metų patikinimo pareiškimos e, numato, pateikia keturios audito nuomonės. Man malonu, kad penktusius išėlės metus gautos sąskaitos gavo švarę e, rūmų nuomonę. E, apie tai spauda ne visada parašo. Kai dėl sandorių reguliarumą, kaip ir anksčiosiams metais, pajamų ir sandorių sandoriuose nėra materialinių klaidų mokėjimų e, sandoriuose yra materialių klaidų, panašiai kaip ir 10 metais. 2011 metų auditas rodo, kad klaidos nėra koncentruotos vienoje ar kitoje konkrečioje biudžeto srityje. Auditas padarė išvadą, kad įskyrus e, išorės e, santykių paramos ir plėtros ir administracinių ir kitų išlaidų politikos sritis, kitose sritise yra materialių klaidų. Tokios klaidos 11 metais yra panašios į ankstesnių metų nesilaikimas e, viešųjų įsigymų taisyklių, e, netinkami projektai ir išlaidos, pernelyg didelis išlaidų deklaravimas ir prašymas gražinti išlaidas, kurios nebuvo patirtos. Tai yra dažniausios problemos. Tai neturėtų jūsų stebinti. Būtų nerealistiška tikėtis e, radikalių pokyčių nes e, kaip ir kada išleisti pinigus e, yra numatytos daugiametėms laikotarpiams. Kaip ir anksčiau auditorumai nustatė, kad kontrolės sistemos neveikia iki galo. Tuose srityse, kur yra numatytos didžiausios klaidos, tai yra kaimo plėtroje, regiono politikoje, valstybės narės turėtų pirmiausia nustatyti klaidas e, ir gražinti lėšas į ES biudžetą tose srityse auditorumai rado daug kontrolės klaidų. Geras pavyzdys yra regioninė politika. Čia daugiau kaip 60 procentų audituotų sandėrų, kur pastakė klaidų. E, tais atvejais valstybės narės turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų ištaisyti bent kai kurias klaidas, bet prieš prašydamos kompensuoti išlaidas iš komisijos. Tai patvirtinta ir 11 metų audito rūmų išvados apie 2028 metų sąskaitų uždarimo procesą. Ir norint išvengti finansinių korekcijų, e, valstybės narės patekė deklaracijas su e, klaidų lygiu, kuris nepakankamai vertino klaidų lygį be jokio aiškaus pateisnimo. Tačiau e, tose sritise, kur išlaida audito rezultatus valdo, kur valdoma yra komisijos, Panašu, panašos, panašos trūkumai buvo kaip ir bendro valdymo srityje. Čia Reidiklas sako, kad visas tai galima uždaryti, jeigu yra pateiktas audito sertifikatas iš nepriklausomos audito firmos. 80 procentų projektų, kurios tyrė auditorumai su audito pažyma, e, rūmai rado vieną ar daugiau klaidų. 50 atvejų, procentų atvejų, atvejų klaidos turėjo materialinį poveikį. Visi pavyzdžiai rodo, kad e, Valstybės narės turi potencialą ir komisija taip pat gali pagerinti išlaidų kokybę, taikydami pilnai kontrolės procesus. Tačiau yra e, didesnė galimybė mažinti klaidų skaičių, supaprastinant taisyklės. Per 7-13 metų programavimo laikotarpį dėl išlaidų taisyklių apsisprendė valstybės narės. Teisės aktų e, leidėjas delegavo taisyklių nustatymą tiems, kurie yra arčiausiai e, programų gyvendinimo. Taigi valstybės narės ir dabar turi svarbų vaidmenį, mažindamos taisyklių sudėtingumą ir e, siekdamas geriau panaudoti ES lėšas. E, komisija turi užtikrinti veiksmingą lėšų valdymo priežiūrą ir turi pateikti ataskaitas apie finansinį valdymą. Tai yra pateikdamas metinės veiklos ataskaitas ir e, sintezės ataskaitas. Jeigu tam tikroje srityje komisija neturi patikinimo, kad Europos e, Sąjungos lėšos leidžiamos e, pagal taisyklės, jos turi sumažinti neteisingumo išmokų riziką, sustabdydamos išmokas ir pateikdamos išlygas. 11 metais komisija padidino išlygų skaičių ir sumą. Tai rodo, jog komisija pripažįsta didesnį, e, didesnę riziką, tai yra žingsnis į priekį. Komisija ir toliau turėtų daugiau, dėm, daugiau dėmesio skirti rizikingų sričių priežiūrai ir užtikrinti, kad jie turėtų patikimą informaciją apie Europos finansinių lėšų mažinimą, apie likutinį e, pavoj, rizikų e, klaidų lygį. Taip dar nėra. 11 metų ataskaitoje na, pagal audito rūmų išvadą nepakankamai visos procedūros įtaikinamos. Dauguma problemų egzistuoja jau daug laiko. Ir, ir nors yra ir pagerėjimo tam tikrose srityse. Tačiau, žinoma, yra riba, kiek galima gerinti situaciją pagal dabartinį reguliavimo sistemą. Ir e, verta pagalvoti, ar ta sistema E, duoda reikiamų rezultatų e, be papildomų išlaidų. E, Rūmų nuomonėje 6.2010 dėl komisijos pasiūlymo peržiūrėti finansinį reglamentą buvo pabrėžta, kur nėra praktiškai pozityvu užtikrinti aukštą laikymasi su taisyklėmis, galima taikyti įvairias kitas galimybės priešinį kontrolę, toleruoti aukštesnį nesilaikymo lygį ir panašiai. Pagal dabartinės diskusijas dėl kitos finansinės perspektyvos e, galima pagalvoti apie, gal, apie svarbės galimybės. Komisijos pasiūlymas kitam laikotarpiui sanglaudos išlaidos atveria galimybę susijęti išmokas su rezultatais. Valstybės narės turi galimybę, bet ne pareigą susijęti finansavimą su projektų krepšelius operacinėse programuose, siekiančių konkrečių tikslų per tai vadinamus bendrus veiksmų planus. Tačiau kaip rūmai yra išdėsta 7 2011 nuomonėje, ši iniciatyva gali būti tik tai na, reikšti finansavimą pagal rezultatus ir pakeisti, o ne papildyti dabartinę tradicinę sistemą. Mokslinių tyrimų srityje situacija yra panaši pagal septintąją programą komisija numatė galimybę panaudoti e, supaprastintas galimybės kai kuriems e, projektams, kad būtų sumažinta našta ir sudėtingumas. E, kitai programai Horizontas 2020 pasiūlymas numato rezultatais pagrįstą finansavimą visiems konkretiems projektams, išmokant fiksuotas sumas. Ar šiuo patraukliu pasiūlymu pasinaudos paramos gavėjai? Negalime būti tikri. Jeigu pažiūrėsime į patį turintai, turi, turimą pagal supaprastintas galimybės e, septintoje programoje. Šie pavyzdžiai rodo, kad komisija bando e, pereiti prie naujos sistemos, tačiau klausimas lyga, ar valstybės narės imsis tos rizikos pereiti prie gerai pažįstamos, nu, gerai pažįstamos sistemos prie naujos, jeigu tie naujai modeliai yra savanoriški, o, o e, klaidų kaštai yra gana maži. Gerbėmi parlamento nariai, parlamento ir tarybos reikalas apsispręsti dėl taisyklių, kurios apibrėž kaip išleidžiamas ES biudžetas. Tačiau audito rūmų atsakomybė yra nurodyti kontekstą, kuriame bus priimti tie sprendimai. Mes ir toliau teiksime jums e, savo vertinimas, kokiu mastu ES biudžeto išlaidos atitinka taisyklės, kurias jūs e, e, numatote. Ačiū už dėmesį. Dank u wel. Uh, we hebben ook de heer Otbo van de, eh, de Rekenkamer uh, bij ons. Ačiū. O dabar suteiksime žodį ponai Henriko Otbo, kuris taip pat atstovauja auditorumus. Gal pridurtumėte šį beitą? Ačiū pirmininkė gerbėmieji biudžeto kontrolės komiteto nariai, gerbiamasis komisijos nariai. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje pirmą kartą po paskirimo ir pristatysiu rezultatus dėl dešimtos skyriaus. Kalbėsiu trumpai. Šį skyrių auditorumai įtraukė į savo metinę ataskaitą pirmą kartą. Šiais metais buvo analizuojamos trys temos. Pirmiausia, komisijos ataskaita. Antra, komisijos savęs įvertinimo sistema dėl veiklos rezultatų. Ir trečia, uh, teismas išanalizavo 16 atskirų ataskaitų, kurios buvo parengtos 2011 metais dėl visų išmoktų pamokų ir dėl pridėtinės papildomos ES vertės. Kai dėl ataskaitos vertinimo, tiesą sakant, mes gavome ne vieną, o dvi vertinimo ataskaitas iš komisijos praėjusiais metais. Pirmoji, kurią gavome, apie ją rašoma dešimtame skyriuje, gavome antrą lapkričio mėnesį ir mes parašėme parlamentui dėl to laišką. Suprantame, kad e, rytoj šios ataskaitos bus aptartos komitete, taigi susilaikysime kol kas nuo papildomų pastabų. Kokie audito, kokios audito rūmų išvados dėl komisijos savęs įvertinimo. Pasirengimas vyksta, matoma pažanga, tačiau vis dar yra problemų, rodikliai ir tikslai ne visada atitinka, ne visada yra nustatomi išmatuojami tikslai ir ne visada tinkama išmatuojama pažanga. Kokiosgi auditorumų išvados? dėl 16 specialiųjų ataskaitų, kuriomi, kurios apriepia daug įvairių politikos ryčių. Daug ko buvo išmokta. Poreikių analizė ne visada yra geros kokybės ir išlaidos ne visada skiriamos toms rytims, kurioms jos labiausiai reikalingos. Antra, programuose yra silpnų vietų ir todėl komisijai sunku teikti ataskaitas dėl rezultatų ir dėl ES padarytų išlaidų. Trečia, komisijai yra gana didelis iššūkis įrodyti papildomą išlaidų vertę. Ir galiausiai keletas rekomendacijų, kurios yra taip pat iš šio skyriaus. Remdama programas, komisija turi susitelkti savo veiklą į poreikių analizę. Komisija ir valstybės narės turi pagerinti duomenų kokybę, kalbu apie tos duomenys, kuriuos teikia valstybės narės. Ir trečia, 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu komisija turi gebėti įrodyti papildomą išlaidų vertę. Ačiū Jums už galimybę pristatyti šį dešimtą skyrių. Ačiū. Ačiū abiems audito rūmų atstovams už pastabas, o dabar kreipiuosi į komisijos narį su prašymu ats... padaryti pristatymą, o po to bus klausimų atsakymų dalis. Puiku, komisijos narį žodis jums. ir iš ties turite pakankamai laiko kalbėti detaliai. Ačiū gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis pranešėjau, gerbėmieji šio komiteto nariai. Norėčiau padėkoti Kersti Kaljulait už jos e, įkvepiančią kalbą, dabartiniu biudžeto vykdymo aptarimo laikotarpiu. Pritariu tam, kad reikia papildomų veiksmų ir kad juos reikia įgyvendinti nedelsiant. Tačiau e, radikalūs biudžeto vykdymų pokyčiai nėra reala, realūs e, egzistuojant dabartiniai sistemai. E, programų sąranga, tais atvejais, kai programų sąranga pasirodė netinkama ar per daug neapibriešta, komisija pasinaudojo galimybę per kitą finansinį laikotarpį išspręsti šiuos klausimus. Taip pat bus analizuojama ir visa atskaitomybės grandinė, kalbant apie visus, kurie yra atsakingi už finansinius klausimus. Iki šiol auditorumai Mes bendradarbiavome, veiksmingai bendradarbiavome su Europos parlamentu ir rezultatai yra matomi. Buvo pakeistas finansinis reglamentas. E, tačiau mūsų darbas dar nebaigtas. Kaip žinote, abiejų teisėkuros institucijų laukia e, didelis darbas. Dėl būsimo žemės ūkio politikos buvo pakeista apie, pateikta apie 4000 pakeitimų ir buvo nutarta kad e, tas programas reikia modernizuoti, tačiau tam iškilo grėsmė. Mums reikia išlaikyti pasiūlym, komisijos pasiūlymų esmę, atsižvelgiant į audito rūmų ataskaitas ir jūsų rekomendacijas dėl biudžeto vykdymo. Jeigu sąranga yra tinkama, bet suinteresuotų finansinių subjektų veiksmai netinkami, tai komisija imasi veiksmų, kad būtų išvengta klaidų arba kad būtų ištaisytos nustatytos klaidos. Tokio e, aktyvaus požiūrio rezultatas yra matomas ir vėliau apie jį pakalbėsiu. Komisija ir toliau yra atsakinga už viso biudžeto vykdymą, taigi ir kiti subjektai, ypač valstybių narių, institucijos neturėtų atsipalaiduoti, nes jų atsakomybė ir pareigos yra nurodytos sutarties 317 straipsnėje. Teismas daugeliu atveju nustatė, kad netinkamai vyksta kontrolė ir kad labai dažnai prašymai dėl kompensacijų yra įtraukiami į neleistinės išlaidas. Tokia situacija yra nepriimtina, nes mes kalbame apie 80 procentų ES biudžeto. Kai dėl auditorumų, tai manau, kad taisyklių supaprastinimas galėtų sumažinti klaidų skaičių, Tačiau tai jau naujų, tai bus padaryta atnaujinant naujus regu, reglamentus. Pagal dabartinį neteisinę bazę valstybės narės jie nepakankamai naudojasi ir aš kalbu apie paralelinį auditą, kuris įrodė, kad valstybės narės nėra per daug linkusios taikyti tas supaprastintas taisyklės, ir pasinaudoti galimybę gauti finansinę paramą ir sumažinti klaidų skaičių. Be to, kaip žinote, tos e, taisyklės dažniausiai yra nustatomos nacionaliniu lygmeniu. 2011 metais 86 procentai klaidų buvo susiję su nacionalinėmis tinkamumo taisyklėmis. Taigi dar kartą komisijos vardu kartoju, kad nesimato, kad valstybės narės e, siektų supaprastinti taisyklės savo lygmeniu. Naujas daugiametė finansinė perspektyva suteikia naują galimybę per kitą septyniarių metų laikotarpį ir komisija būtų dėkinga Jums už Jūsų paramą. Kalbant apie bendrą valdymą, nacionalinių institucijų veiklos rezultatai ir tinkamumo taisyklės, kurias nustato valstybės narės, yra labai svarbu siekiant sumažinti klaidų skaičių. Todėl norėčiau dar kartą pabrėžti, kad kai tik įmanoma nacionalinės institucijos, kai pro, procedūra yra prieštaringa, kalbant apie auditorumus, turėtų įsikišti ir pateikti paaiškinimus, nes auditoriams reikia tinkamai vertinti situaciją. Be to, nacionalinės institucijos privalo atidžiai išanalizuoti auditorumų e, rezultatus ir išanalizuoti uh, nustatytas klaidas. Tai yra dvišalis procesas ir tik tokiu būdu galima iš karto pagerinti situaciją. Ta galėčiau pasakyti apie visas bendro valdymo programas, įskaitant žemės ūkį ir kaimo plėtrą. O dabar labai trumpai norėčiau pakomentuoti svarbiausias temas ir klausimus, kuriuos pateikė šis komitetas dėl biudžeto vykdymo. Pirmiausiai, e, priežiūros ir kontrolės sistemų galimybė koreguoti situaciją. Praeitais metais lapkričio mėnesį jau teigiau, kad buvo atliktos korekcijos dėl 1,84 milijardų eurų 2011 metais. Tai yra reikšminga suma, kuri sudaro 1,4 procentų visų mokėjimų, kurie buvo atlikti 2011 metais. Kai dėl ankstesnių mokėjimų ir kai dėl ES biudžeto apsaugos 2011 metais, šį klausimą reikėtų aptarti atsižvelgiant ir į kitus dalykus. Tai atsispindi ES metinė, metinės atskaitomybės dokumentus, kuriuos penktus iš, metus iš eilės audito rūmai tvirtina kaip tinkamos. Tačiau trūksta duomenų apie valstybių narių atliktas finansinės korekcijas. E, toliau atskaitomybės pareigūnas užtikrins, kad duomenų kokybė ir patikimumas pagerėtų, kad būtų galima į juos atsižvelgti. Be to bus reikalingos prevencinės ir korekcinės priemonės ir 2012 metais jos, jas bus lengviau taikyti. Antra, norėčiau pakalbėti apie tam tikras politikos sritis, e, kurios yra valdomos pagal bendro valdymo principą. Dėl kaimo plėtros komisija e, ėmėsi veiksmų, kad ištaisytų situaciją e, ir panaikintų klaidas ar silpnybės, kurias nurodė audito rūmai. Be to, visos, visų valstybių narių administracijos buvo informuotos apie pagrindinės nustatytų klaidų priežastis ir galimus korekcinius veiksmus. ES kaimo plėtros tinklas taip pat bus informuojamas apie šios klausimas. E, naudos gavėjai ir administratoriai buvo apmokyti, jiems buvo suteikta daugiau informacijos. E, Agri generalinis direktoratas priderino savo audito planą, kad jame atsispindėtų e, pagrindiniais e, klausimai, kurie buvo nustatyti 2011 metais. Galiausiai reikėtų pasakyti, kad Agri generalinėme direktorate e, bus sutikta pagalba darbuotojams. Kalbant apie kitą programavimo laikotarpį, bus taikomos supaprastintos mokėjimų schemos, kad būtų užtikrinta, kad, nebūtų, kad neatsirastų papildomų klaidų. Kalbant apie sanglaudos politiką, situacija labai pagerėjo po praėjusių metų ir tikiuosi, kad kai pradėsime jausti finansinio reglamento pasiekmes, biudžeto gyvendinimui situacija dar pagerės. Kalbant apie dabartinį programavimo laikotarpį, komisija stebi veiksmus, kurių imasi nacionalinės institucijos. Dabar valstybės narės privalo teikti ataskaitas dėl savo veiksmų, nustatyti trūkumus ir juos ištaisyti. Jeigu pažanga yra nepakankama, įmamasi prevencinių priemonių, pavyzdžiui, iš ankstinio mokėjimo sustabdymo procedūra pradeda veikti. Tikslas yra nesulėtinti išmokas, bet užtikrinti, kad nacionalinės institucijos laikytųsi svarbiausių finansinių valdymo principų. Be to e, regio ir užimtumo generalinių direktoratų planas yra pritaikytas taip, kad būtų galima geriau gyventinti labiausiai rizikingas programas valstybėms narėms yra teikiama parama, e, dėl yra teikiamas e, regionų ir miestų plėtros generalinis direktoratas, nusta, e, įsteigė kompetencijų centrą per kitą programavimo laikotarpį atsiras valdymo deklaracija dėl visų išlaidų ir tuomet bus geriau galima susidaryti situaciją apie valstybėse narėse. Tai turėtų prisidėti prie komisijos užtikrinimo proceso ir galėčiau patikinti, kad komisija imsis ir kitų veiksmų ir ragina valstybės narės, jų institucijas patvirtinti naują atskaitomybės procesą. Dabar norėčiau pereiti prie mokslinių tyrimų. Šis komitetas pabrėžė, kad šioje srityje yra labai daug klaidų. Praėjusiais metais klaidų padaugėjo, bet tai galėjo atsirasti todėl, kad buvo geriau kontroliuojama, buvo teikiama daugiau ataskaitų ir gavėjų lygmenių. Bet taip pat atsirado administracinės naštos Ir būtent todėl mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų finansavimas Europoje jau nebuvo toks patrauklus. Mums reikalinga pasiekti pusiausvyrą tarp e, kontrolės ir pasitikėjimo, kai buvo nurodyta Merkis ataskaitoje dėl inovacijų sąjungos, kuris buvo patvirtintas 2011 m. gegužės mėnesį. Mums e, e, reikia išvengti, sumažinti riziką ir teikti pagalbą. Šiuo atžvilgiu komisija stengiasi geriau kontroliuoti rizikingus sandorius ir stengiasi atlikti, dažniau atlikti ex-ante kontrolę mokslinių tyrimo generaliniai direktoratai pateikė grįžtamąją informaciją dėl kokybės auditų. Auditoriai yra kviečiami į komisijos organizuojamus seminarus dėl to, kaip sumažinti klaidų. Kai jeigu netinkamai ir nelaiku sprendžiamos problemos, tai komisija gali nutraukti sutartis. Ateityje labai svarbu supaprastinti taisyklės, geriau leisti lėšas ir tai traukta į kitą finansinę programą. Horizon 2020 programa padės geriau pasiekti tikslų ir efektyviau kontroliuoti situaciją. Taigi labai svarbu, kad komisijos pasiūlymą parlamentas remtų, nes tai yra mūsų bendrų interesų klausimas. Turėčiau priminti, kad e, parlamentas yra pateikęs tokių pakeitimų, kurie gali sutrukdyti pasiekti teigiamų rezultatų inovacijų srityje. Dabar norėčiau grįžti prie, pakalbėti apie išorinę pagalbą. Tai yra tokia sritis, kai, kai e, kuri yra, kurią sunku valdyti, nes mūsų partnerių vyriausybės E, ne visada yra stiprios. Komisija stengiasi e, geriau kontroliuoti šias išlaidas, kad būtų galima veiksmingiau teikti pagalbą. Iki 2013 e, planuojama įgyvendinti daugiau patobulinimų atsižvelgiant į audito rūmų rekomendacijas. Tai ypač pasakytina apie rizikos valdymą, apie nuolatinės politikos stiprinimą įvairiais lygmenimis ir griežčiau vertinti tinkamumo kriterijus. Ir galiausiai norėčiau pasisakyti apie ES programų vertinimą. Labai svarbu įvertinti jų rezultatus ir efektyvumą. ES piliečiai tikisi tikros naudos, tikros papildomos ES veiklos rezultatų. Todėl stipriname savo sistemą ir nuolat analizuojame šį biudžeto įgyventinimo aspektą. Atsižvelgdami paskutinę vertinimo ataskaitą, buvo, paskutinėje ataskaitoje buvo įvertinta komisijos veikla. Buvo susitarta, kad reikia susitarti, kaip rengti tokią ataskaitą ir kokią informaciją reikėtų pateikti. Kaip ir auditorumai, manau, kad mums reikia siekti tokių programų, kuriomis būtų siekiama tikslų ir kurios būtų vertinamos pagal papildomą vertę ir už nuopelnus ir tai būtų daroma e, efektyviai mums reikia analizuoti poveikį, bet tuo pačiu mūsų pastangos turėtų būti supaprastintos, ką jau minėjau anksčiau. Toks supaprastintas požiūris priklausys ir nuo e, fina, ir nuo finansinių e, subjektų atsakingų už finansinę veiklą ir už e, įstatymų leidėjų veiklą. Norėčiau patikinti, kad komisija atsižvelgia išsakytas pastabas ir sieks rezultatų, kurių kaip teisėkūros institucija iš mūsų tikitės. Komisija e, yra atvira jūsų iniciatyvams ir pasiūlymams. Kai kurie veiksmai jau pradėti įgyvendinti, atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas, kurios buvo pateiktos metinėje ataskaitoje. Tačiau tvarus biudžeto valdymo patobulinimas yra tikslas, kurio viena komisija pasiekti nepajėgi. Ir kitos teisėkūros institucijos ir auditoriai ir visi ir valstybės narės turi atlikti savo vaidmenį. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū komisijos nariui. Per tą laiką atvyko biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. Perduosiu pirmininkavimą į jo rankas, tačiau prieš tai dar suteiksiu žodį ponui Gairiui pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū Bartui. Ačiū komisijos nariui už tai, kad išsamei atsakėte užduotus klausimus ir už papildomą informaciją, kuri paremta mūsų ankstesnių tarpusavio bendravimu ir ta informacija kuris grindžiamas taip pat ir biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimas. Beveik neturiu papildomų klausimų, nes atsakymus juos jau išgirdau, tačiau noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbius e, aspektus, kuriuos galbūt taip pat jūs galėtumėte sureaguoti. Jūs nesate atsakingas už biudžeto vykdymo patvirtinimą, jūs e, esate atsakingas už vieną. Šios ES pajamų šaltinių, tai yra pajamas iš muitų mokesčių. Biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitoje šiai sryčiai kol kas nedaug dėmesio buvo skirta, nes audito rūmai tikrina tik tai, ar tinkamai pagal procedūrinius reikalavimus tos pajamos yra gautas. Tačiau mums būtų pravartu susipažinti taip pat ir su įplaukų iš muitų turinio aspektais, kad galėtume geriau apsaugoti ES finansinius interesus ir susijęti juos su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Kalbant apie daugiametę finansinę programą po 2013 metų, puikiai žinome, kad dėl jos dar nesusitarta. Todėl daugiau dėmesio turime skirti ES pajamoms, tose srityse, kuriuose ir mums tenka atitinkama atsakomybė, nors audito rūmai savo metinėje ataskaitoje apie tai nieko nesako. Jie skiria tam atitinkamą dėmesį, audito rūmai mūsų informavo ir atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad esama tam tikrų padėties pagerinimo galimybių, siekiant padidinti įplaukas iš muitų mokesčių. Mes susipažinome su to, kaip muitų mokesčiai renkami Antverpenė ir Rotterdame. Šiais metais tęsime tokio pobūdžio vizitus. Čia būtų neblogai susipažinti su valstybių narių planais susijusiais su egzistuojančių reglamentų muitų mokesčių surinkimo srityje gyvendinimu. Mums turi būti svarbu ne tik ES pajamos ir ilgalaikė strategija jas surenkant. Šiau taip pat Reikia nepamiršti, kad kai kurios valstybės narys iki 2020 metų neketina perkelti naujų muitų mokesčių reglamentų. Tas pats pasakytina ir apie pridėtinės vertės mokesčių pasikeitusius teisės aktus. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą dėl tokios padėties, tiek dėl to, kaip valstybės narės perkelia naujus PVM teisės aktus, tiek ir naujai patvirtintas muitų mokesčių nuostatas, nes mums turime pripažinti, kad šis klausimas nėra pats svarbiausias tvirtinant biudžeto vykdymą, tačiau nepaisant to mums svarbus komisijos veiksmai ir valstybinarių veiksmai šioje srityje. Kitas klausimas susijęs su tiesioginiais jūsų įgaliojimais, kaip komisijos nario atsakingo už biudžeto vykdymą. Patvirtinimą, galbūt e, tai būtų filosofinio pobūdžio klausimas, Šiuo turint omenyje, kaip veikia mūsų komitetas, kaip įsirengia savo pranešimus ir kuo grindžia savo analizės, Šis klausimas galėtų būti pakankamai svarbus. Tie dokumentai, e, kuris grindžiami mūsų pranešimai, yra dviejų rūšių. Mes gauname audito rūmų specialiasias ataskaitas ir taip pat turime galimybę susipažinti su komisijos turimais dokumentais ir vertindami šios dokumentus susidurime ne tik su klaidų E, apimčių problemomis, tačiau taip pat ir su šių klaidų vertinimu problemomis, nes e, auditorumai bet kokią klaidą vertina kaip šimtaprocentinę klaidą, to tarpu komisija savo dokumentuose atsižvelgia į tai, kiek e, materialinės žalos padarytos klaidos padaro. Taigi, mūsų atliekamas darbas yra labai svarbus ir įdomus Europos mokesčių mokėtėms, piliečiams, nes jie mano, kad dėl mūsų veiklos geriau yra apsaugomos ir finansinės lėšos. Taigi turime kelti klausimą, <clears throat> kokioms pinigų sumoms e, vykdant ES biudžetą kyla ta vadinama grėsmė, klaidų grėsmė ir äh, dabartinės, dabartiniai klaidų mastai yra apskaičiuojami remintis nepakankamai rimta metodika, atsitiktinių vertinimų principų vadovaujantis. Tačiau vertinant bendrąjį žalos mastą, mes nelabai galime pasiremti auditorumų teikimą informaciją, tačiau kita vertus turime ir sutarties nuostatas, tai yra dėdas metodą ir tą vieną procentą, vieną procento ribą, tačiau Čia reikia kalbėti apie tam tikrą Sizifo darbą. Ir jeigu audito rūmai dėl svarių priežasčių pakeistų savo metodologiją, rengdami naują ataskaitą, tam, kad diskusija nepatektų į visišką aklavietę, tačiau tokiu atveju klaidų skaičius dirbtinai padidėtų, nes pasikeistų tikrinimo metodika pasikeitus klaidų apskaičiavimo metodikai. Taigi aš nekantrai laukiu kitų metų diskusijos šią temą ir mes tikrai padėsime daug pastangų, kad tinkamai interpretuotume, gauname informaciją, gaunamus skaičius, tačiau kitiems kolegams galbūt susigaudyti bus pakankamai sunku. Čia e, atsakant į klausimą, kaip e, ir kuo remintis reikėtų steigti patikimumo deklaraciją. Tai e, čia jau komisijos tikrai laukia Sizifo darbas. Ir e, tas akmuo e, kažkiek užridentas į kalno viršūnę ir vėl pradeda ristis žemyn ir tokiu būdu mes negalime pasiekti savo politinių tikslų. Todėl mums reikia rimtai pagalvoti apie tai, kaip DAS metodą reikia, būtų galima sėkmingai įgyveninti ir juo pasinaudoti. Taigi, jeigu yra e, kita vertus, kitas scenarius galėtų būti mm, pateikus neribotą patikinimo deklaraciją, mes galėtume balsuoti prieš biudžeto vykdymo patvirtinimą, tuomet kiltų chaosas. Čia taip pat reikia nepamiršti ir tos trišalius e, susitikimus tarp komisijos, auditorumų ir kompetitingų nacionalinių institucijų, e, institucijų gaunančių paramą. E, tose susitikimuose diskutuojama apie tai, kaip sumažinti klaidų skaičių. Ir tose sustikimuose Būtent kalbama apie galimybę sumažinti klaidų skaičių iki 2,5 procento. Tai kokiu minčiu šią srityje turi komisija, nes mums kaip komitetui e, yra sudėtinga susigauti iš situaciją, kadangi e, auditorumai ir komisija naudojasi skirtingą metodiką apskaičiuodamos klaidų skaičių ir mes nenorėtume prisimti čia teisėjo vaidmens, nes ES labui mes turime šią situacijoje e, tinkamus sprendimus, kurie nekenktų ES įvaizdžiui rasti, taigi būtų įdomu išgirsti jūsų minčių apie tai, e, kokiu žingsniu čia ketinasi imti, ketina imtis komisija. Kalbant apie pinigus, kurie susigražinami ES biudžetą, tai noriu pasakyti, kad ponas Boničiai iš audito rūmų siūlo du galimybės, kaip sumažinti klaidų skaičių. Vienas iš būdų padidinti kontrolės apimtis, kitas iš būdų ištaisyti klaidas ir susigražinti netinkamai panaudotas lėšas. Taigi tai būtų pagrindas diskusijai. Mes, savai suprantam, <clears throat> turime turėti galimybę susijęti e, gražinamas lėšas ES biudžetas su atitinkamais biudžetiniais metais. Tai yra pakankamai sudėtinga, tačiau, e, aišku, galima remtis tam tikrais e, rodikliais. Tačiau noriu paklausti, ar komisija turi kokius nors dokumentus, kuriuose būtų informacija apie tai, kiek per tam tikrus metus buvo nu, gražinta lėšų ES biudžetą ir prie kokių biudžetinių metų tas atitinkamai gražintas lėšas būtų galima priskirti. Tokiu e, būdu mes galėtume išspręsti tris dalykus. Nesutiktume su klaidų skaičiumi, susigražintume netinkamai panaudotus pinigus ir susijėtume tas e, gražintas biudžeto lėšas su tam tikrais biudžetiniais metais. Taigi sumažintume klaidų skaičių, vykdydami biudžetą tokiu būdu bendrai. Ir taip pat galėtume apskaičiuoti uh, kiek lėšų komisija galėtų gražinti ES biudžetą per visą programavimo laikotarpį, jeigu turėtume atitinkamą dokumentą, kuriame būtų parašyta, kad nuo 2000 iki 2006 metų per atskirus metus apskaičiavome tokį klaidų mastą ir palygindami e, tą klaidų mastą su sugražintomis lėšomis ES biudžetą galėtume visuomeniai parodyti, kad tas klaidas atitinkamai ištaisėme ir tai būtų pakankamai e, veiksminga priemonė. Galėjau pasitenkinimą konstatuoti, kad tose sritise, kur klaidų skaičius dėl anksčiau minėtų priežasčių padidėjo, šių kreditorumai konstatavo kad klaidų skaičius padidėjo. Komisija pateikė pasiūlymų, kaip reikėtų padėtį pagerinti. Ir aš pageidaučiau, kad iki gegužės mėnesio komisija pateiktų informaciją, kokiu žingsniu bus įmamasi tose trijose srityse, kur Daugiausiai klaidų yra padaroma tam, kad ypač regionės plėtros politikos srityje klaidų skaičius, klaidų mastas mažėtų. Taigi, kiek jau šias mėnesį mums svarbu gauti atitinkamą informaciją. E, regionės plėtros politikoje galbūt dėl dviejų dalykų galėtumėte konkretesnės informacijos pateikti. Pirmasis dalykas, turbūt kalbėsiu viso komiteto vardu, pareikšdamas nepastenkinimą dėl to, kad vykdomi regionės plėtros politikos rytyje retrospektyviniai projektai, nekursime pridėtinės vertės, jeigu valstybė narė vyks, vykdys svarbų struktūrinių požiūrių projektą, tačiau vykdys į atgalinė tvarka ir jau nebus galima ištaisyti viešųjų pirkimų srityje padarytų klaidų. Tie projektai vykdomi atgalinė tvarka yra pakankamai svarbus daromų klaidų šaltinis ir sugebėdami čia padėti pakeisti mes galėtume daryti valstybės narėms atitinkamą rimtą spaudimą. Man tai labai patinka. Iš regio generalinio direktorato sugavęs informacijos apie tai, kad e, pageidaujama griežčiau vertinti e, šios retrospektyvinius projektus ir jeigu parlamentas čia savo paramą pareikštų, galėtume galbūt ir konkrečių rezultatų pasiekti. Man labai svarbu būtų šį klausimą svarstyti vertinant biudžeto vykdymo patvirtinimą ir antras aspektas, kurį norėčiau <clears throat> paminėti, susijęs su kolegos Fielnerio anksčiau minėta informacija apie valstybių narių galimybę perkelti ES paramą iš vieno projekto į kitą, jeigu vienas pro, buvo nustatyta tam tikrų klaidų vykdant tą pirminį projektą. Ponas Fielneris, aišku, norėtų visiškai tokios galimybės atsisakyti, tačiau aš manau, kad toks elgesys yra tinkamas, tačiau jeigu nėra nustatoma klaidų, Ir auditorumo ataskaitoje buvo kalbama apie didelį klaidų skaičių, kurias turėjo aptikti valstybės narės pačios ir jeigu valstybės narės to nepadaro, tuomet aš pagėdaučiau, kad ES susigražintų šią paramą ir e, būtent pastelkus atitinkamą e, neto korekcinį metodą būtų galima tas lėšas susigražinti ES biudžetą ir tai e, atlieptų mokesčių mokėtų interesams. Aš nenoriu atimti iš kolegų galimybę užduoti savo klausimus. E, dar vieną klausimą galbūt dėl e, pasiektų rezultatų vertinimo galėčiau užduoti, tačiau perleisiu tą galimybę kitiems kolegoms. Ketlindai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegoms. <clears throat> Seniai buvo pacituotas Alberas Kamiu. Aš, žiūrėdamas į tai, kokiamis oro sąlygomis gyven, gyvename, galiu Kafką prisiminti, Kamiu. Buvo cituojamas pono Gairio lūpomis kalbant apie Sizifą, tačiau galima būtų ir kitų garbingų menininkų citatų dabartinius aplinkybėms pasitelkti, tačiau steiksiu žodį kolegai Piperiui. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Kolega Gair, iš tiesų sudėtinga po jūsų kalbos dar rasti kokiu nors aspektu, dėl kurių būtų galima užduoti klausimą, tačiau aš pasistengsiu uh, mėginti įsigilinti vieną ar kitą aspektą, kuris šiandien buvo minėtas. Pirmiausiai buvo įdomu išgirsti auditorumų teiginį, kad nepaisant vykdomo kontrolės administravimo audito klaidų skaičius aptinkamas yra dar pakankamai didelis. Tengi kyla klausimas, kas yra netvarkoj su tuo auditavimo procesu. Galbūt komisija ne visuomet teisingai elgesi, suversdama atsakomybę valstybėms narėms. Vis tik tai komisijos narė didžiausia ir paskutinė atsakomybė tenka sutarčių sergėtojai, o jie yra komisija. Taigi vertėtų rimčiau pagalvoti apie tai, kaip komisija galėtų labiau įtakoti šias auditavimo procedūras ir prisimti didesnį atsakomybę už jas, nes remiantis audito rūmais šiuose procedūrose esama vis dar nemažai trūkumų. Tai buvo pirmasis klausimas. Antrasis klausimas galbūt papildytų kolegos gairio užduotus klausimus nes iš tiesų politikai, kurie dirba parlamente 5-10 metų, labai piktinusi tuo, kad e, palyginti su ankstesniais programavimo laikotarpiais, <clears throat> tiksliau, kai, kai nėra palyginamosios informacijos apie tai, kiek buvo per ankstesnius finansavimo laikotarpius aptikta klaidų, kiek susigražinta lėšų ES biudžetą ir kitos papildomos informacijos, mes turime išsiaiškinti šias aplinkybės iš esmės. Jeigu ES, ES komisija ir ES parlamentas nori užtikrinti tarpusio pasitikėjimą tarp institucijų, mes turime gauti tuos palyginamosius duomenys už atitinkamus laikotarpius, tam, kad galėtume uh, įsitikinti, kaip pasikeitė situacija atitinkamoje srityje, ar jį pagerėjo, ar pablogėjo. Apie tai kalbėjo ir kolega Gairis ir šią linkme aš taip pat norėčiau jam pritarti, kad būtina pasitelkti bendrą metodiką, vieną metodiką. Todėl ir noriu paklausti jūsų vertinimu, kokia būtų kokie būtų jūsų, kokios būtų jūsų rekomendacijos, kaip pakeisti kontrolės mechanizmus, ataskaitų rengimo tvarką, kokie generaliniai direktoratai galėtų pasimokyti vieni iš kitų šioje srityje. Taip pat dar vieną klausimą noriu užduoti, kadangi esu atsakingas už Olafo veiklą, už Olafo biudžetą Olfa generalinis direktorius Kesleris viename interviu teigia, kad nusikalteliai sąmoningai pasirenka valstybės narės, kuriuose nacionalinių lygmenių kovos su sukčiavimo įstatymai nėra pakankamai rimti. Čekija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija atrodo yra tokios valstybės narės. Ar esate susipažinęs su šia informacija? kurią Olafo generalinis direktorius mums yra pateikęs ir jeigu taip, kokiu veiksmu įmatės, kad padėtis pasikeistų valstybėse narėse. Dar vienas klausimas taip pat susijęs su Olafo veikla, komisijos nario dalį, atsistatydinimas, atleidimas. Komisija gavo tinkamos papildomos informacijos, kuriai vertinus buvo nuspręsta atleisti minėtą komisijos narį. Mes parlamentas tos informacijos negavome. Taigi noriu paklausti, ar nemanote, kad galbūt ne visam parlamentui, tačiau tam tikriems patikimiems e, parlamento nariams, galbūt šio komiteto nariams būtų galima suteikti tokio pobūdžio informaciją ir e, mums tikrai būtų buvę maloniau, jeigu būtume gavę daugiau informacijos apie tos procesus, kurie buvo susiję su e, šio komisijos nario atleidimu. Tam, kad būtume galėję įsitikinti, jog šis atleidimas buvo iš tiesų pateisinamas. Paskutinis klausimas susijęs su tais dokumentais, kuriuos parašėme jūsų mums perduoti dėl tabako susitarimo. Jūs pateikite mums atitinkamą atsakymą, prašydami sukonkretinti savo klausimą. Mes tą padarėme, sukonkretinome jį iš esmės, po to na, gavome 24 dokumentus, kaip atsakymą, dar 16 varių raštų kopijų. Taigi informacijos gavome nedaug, tai kodėl prašėte sukonkretinti šį klausimą, jeigu mums atsistume atsakymą, tvirtinate, kad Visus dokumentus mums patikėte, galbūt yra daugiau dokumentų, apie kuriuos mes iki šiol nežinojame. Ir iš, taigi būčiau dėkingas už šį atsakymą šį klausimą. Ačiū ponui Piperiui, dabar kolega Mulderį. Uh, Ačiū pirmininkė. Įdomi diskusija. Ir aš gavau komisaro pasisakymą po diskusijos. Tai yra prieš diskusiją, taigi buvo labai naudinga. Tačiau aš vis tiek norėčiau užduoti keletą klausimą ir pateikti pastabų. Pirmiausia, neišvengiamai, kai e, gegužės balandžio mėnesiais patvirtiname biudžeto vykdymą, visuomenė paklausė, jeigu mes patvirtiname biudžeto įvykdymą, kaip tai yra įmanoma, nes praėjus 18 metų komisija vis dar negali įtikinti auditorumų, kad e, jie pateiktų pozityvų pareiškimą. Ar ne pats laikas atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą, kai buvo padaryta prieš 14 metų su baisiais rezultatais, kuomet komisija turėjo atsistatydinti? Tai yra tam tikras brandolinis ginklas, kurį nelengva panaudoti, tačiau mes vis tiek turime įvertinti komisijos uh, pastangas. Jeigu pažvelgsime į rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, patvirtintas parlamente, galima pasakyti, kad yra vienas nuolatinis veiksnys nuo maždaug 2003 metų. Tai yra tai, kad parlamentas mato, kad problema yra valstybės narėse, nes jos tvarko 80 procentų pinigų, o valstybės narės nenori pakankamai bendradarbiauti su komisija ir pasiekti geresnių rezultatų. Man atrodo, kad pranešėjo pastabos šią prasme yra labai įdomios ir iš pirmą žingsnį aš ketinu pritarti joms dėl korekcijų, tai yra geri pasiūlymai. Tačiau ap, ne apie tai labiausiai norėjau kalbėti. Parlamentas nustatė, kad reikia reikalauti valstybė narių politinės atsakomybės, kad kažkas finansinių metų pabaigoje turėtų būti atsakingas jeigu jie klysta ar yra teisūs. Ir jeigu politiškai kompetentingas asmo pasako, kad jos rytyje sąskaitos buvo puikiai įgyvendintos, pinigai gerai išleisti, taigi dauguma, tuomet e, dauguma demokratijų, jeigu politiškai atsakingas asmo pasako kažką, kas galų galia įrodoma, kad nėra tiesa, tai jo politiniai sveikatai gali būti nelabai gerai. Parlamentas laikosi tokios nuomonės. 2006 metais e, tai rašyta tarpinstitucinėje sutartėje, kai su taryba sutarėme, kad metinės rezumė bus pateiktos. Ir tai buvo panašu į valstybinarių deklaracijas, kad jos padeklaruotų, kaip išleido pinigus. Puikiai interpretuojant e, šį sustarimą, komisija ir taryba nusprendė, kad šios e, metinės rezumė turi būti teikiamos, bet parlamentas e, neturi jokio reikalo jų skaityti. Šis komisijos narys nuspelno pagirų, kad jis užbaigė tą praktiką ir tuos metinės rezumė pateikiamos komiteto nariams. Aš nuėjau į tą slaptą kambarį Jeigu teisingai pamenu, turėjau palikti mobilų telefoną ir e, tikėjausi kažko tai pamatyti ir nusivyliau. Nepamačiau jokios e, papildomos vertės toje statistikoje, kurią pamačiau. Tai buvo daugiau mažiau painu ir dauguma tų rezumė buvo atitinkamas valstybės narės kalba. Mano žinios apie čekų kalbą gana e, menkos. Taip pat tą patį galiu pasakyti apie lietuvių kalbą ir kitas. Taigi, kaip po velnių valstybės narės ir komisija gali taip ilgai apsimetinėti, kad tarp institucinio sustarimo ketinimai buvo įgyvendinti ir e, tai atitinka e, tuos reikalavimus. Aš žinau, kad e, vienoje pranešimuose parašyta kitaip, tačiau kaip galėjo tęstis visą tai taip ilgai, kadangi aš visiškai nieko nesprantu, ar tai naudinga ar ne. Netgi ir be tų e, žinių mes parengėme naują finansinį reglamentą. Čia to savanoriškų deklaracijų idėja yra įmanoma pagal tą e, reglamentą. Komisija, komisija turi jį įgyvendinti. Tai yra vienos biudžetinės institucijos e, noras, kad valstybės narės prisimtų daugiau atsakomybės. Ir manau, kad dabar komisija negali jo ignoruoti, kaip jį darė su metinėmis rezumė. Taigi, mano klausimas, į kurį e, nebuvo atsakyta pakankamai uždavus jį raštu, ką komisija ketina daryti, kad e, valstybės narėms taptų patrauklu pateikti tokias metinės deklaracijas. Turime keturių šalių pavyzdį. Manau, pirmoji buvo mano šalis, Niderlandai, po to Junktinė karalystė, Danija ir Švedija tai padarė. Ar komisija turi pavyzdžių apie tas šalis e, ir pasakyti, kad e, tai nėra teisinga, ne tai, ką mes norime, norėjome e, gauti. Taigi, ką daryti su kistomis e, valstybės narėmis? Ar reikia pasakyti, kad e, reikalavome iš valstybių narių deklaracijų apie tai ir tai ir tai? Jeigu tai padarysite, tai tuomet e, jūsų, jūsų atlyginimas bus atitinkamas. Taigi, ta, koks tas meduolis, kurį teikite pateikti valstybės narėms, kurios pateikė deklaracijas? Ar jos bus mažiau inspektuojamos? Ar joms bus mažesnė administracinė našta? Ar kas? Man būtų įdomu gerai įsivaizduoti, Ką komisija ketina daryti su tuo straipsniu naujame finansų reglamente, kuris leidžia valstybės narėms savanoriškai pateikti deklaracijas ir tuomet įmanoma, kad politiškai atsakingas asmo valstybės narėse kartu su vietos audito institucija pateiktų deklaraciją. Tai, man atrodo, yra jau parlamento noras pareikštas 2003 metais. Tik norėčiau sužinoti, ką kokvisė ketina daryti. Ir po to visai nesusijusi pastaba, kaip politikas visada turi dėmesingai sekti žiniasklaidą ir televiziją. Prieš keletą dienų parodytos dvi programos apie ES lėšų išleidimą, e, panaudojimą. Jų išlaidas, išvados buvo neigiamas. Tokios yra ir auditorumo išvados, taigi tai nestebina. Tačiau jie patekė pavyzdžių. Vienas iš jų buvo tas, kad, kad vienas ilgas a, e, a, e, greitkelis pastatytas Lenkijoje, panaudojant ES lėšas, buvo ten pastatytos e, sienelės a, apsaugoti nuo triukšmo, besitęsančios kilometrų kilometrus. kilometrus tai parodė per televiziją. Taigi vienoje pusėje buvo e, automagistralė, o kitoje pusėje buvo ganyklos su keliomis karvėmis. Taigi e, čia buvo kelias klausimas, kokia prasmė statyti užtvaras nuo triukšmo, jeigu nauda iš to tik tai paukščiams ir karvėms. Kodėl komisija tai patvirtino? Komisija atsakė, kad Mes nežinome, kas įvyko su tomis lėšomis. E, nemanau, kad tai yra labai patenkinamas atsakymas. Ačiū. Kolegė Mulda, atsneksi. Ačiū kolegai Mulderiui, po to kolegos Skilakakis ir Brandis Tas ir Andrijas. Gerbiamasis pirmininkė, ačiū komisijos narių už pristatymą, kadangi išklausėme ir pranešėjo pristatymą, buvo pateikta daug informacijos tai užduosiu tik vieną konkretų klausimą. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kuris yra brangus man, nes tuo klausimu dėjau daug pastangų. Komisijos narys šiametą sakėte, kad komisija peržiūrės savo kontrolės aplinką, kad galėtų geriau susitelkti ties rizikingais sandoriais ir e, siekti išvengti sukčiavimo. Ir OLAF kovoja su sukčiavimu, o kai buvote mūsų komitete lapkričio mėnesį, tai uždaviau Jums klausimą dėl OLAFO, dėl finansinių nusikaltimų tyrimų. Jūsų atsakymas buvo teigiamas. Aš uždaviau tą patį klausimą raštu ir tuomet jūsų atsakymas buvo neigiamas. Taigi, mano klausimas yra vėlgi labai paprastas. matome, kiek yra klaidų ir dauguma tų klaidų, dalis jų yra susiję su sukčiavimu. Pavyzdžiui, yra ir daug šalių, kuriuose nėra jokių klaidų susijusių su sukčiavimo. Iš esmės tai yra tos šalis, kuriuose mes žinome, kad viskas vyksta kitaip. Mes suprantame, kad mums nepavyksta ir, ir nepavyksta ne, tik, ne vienoje valstybė narėje, o kel, keliuose. Tačiau mes vis tiek nekalbame apie tai, kur yra tikroji rizika, mes tik kalbame apie tai, kur yra nusiskundimų. Ir jeigu nėra, kas praneša apie tą veiklą, tai Olafas ir neteria tos veiklos. Nepaisant to, kad yra kitokių įrodymų, kurie demonstruoja, kad yra didelė rizika. Kaip komisija gali ir toliau pasikliauti tą politiką ir reaguoti tik į nusiskundimus ir kaip gali nustatyti kitas su rizika susijusias sritis? Toks klausimas. Ačiū. Dėkoju. Toliau Gabrien Kaprandi. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, džiaugiuosi, kad jau dviejį metai, kai komisija taip pat kreipia dėmesį į veiklos rezultatus, ne tik į teisėtų, išlaidų teisėtumą, bet ir į veiklos rezultatus. Taip pat esu dėkingas auditorumams, kad jie rimtai šiuos dalykus analizuoja. Matome, kad yra pasiekta pažangos. Ir tai jau pirm, ne pirmie metai, kada komisija kreipė dėmesį į veiklos rezultatus, tačiau pagal auditorumo ataskaitą matome, kad vis tiek galėtume iš komisijos tikėtis daugiau. Mano klausimas yra toks. Bijau ir norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolega Milberis apie atvejį Lenkijoje. Yra tiek daug pavyzdžių, kai ES lėšos valstybėse narėse leidžiamos taip, kaip mūsų nuomonė atrodo yra juokinga, švelniai pasakius. Arba kai atlikti darbai netlieka ekonominio tikslo, kurio buvo tikėtasi. Ir mano klausimas yra daugiau susijęs ne tiesioginių komisijos, o valstybių narių vaidmeniu. Visose specialiuose auditorumo ataskaitose ir praėjusiais metais ir dėl išlaidų energijos vartojimo efektyvumui Taigi visi tie dokumentai rodo, kad valstybės narės visai nesirūpina energijos vartojimo efektyvumu, joms tik rūpi eurai. O projektai yra finansuojami, lėšas teikia Europos Sąjunga, o kontroliuoja valstybės narys ir rezultatai yra gana juokingi. Taigi mano klausimas yra labiau susijęs su ta laisvė ir lankstumu, kurį turi valstybės narės, leisdamos ES lėšas. Aš tikiu fondų verte, bet manau, kad negalime to klausimo visiškai palikti valstybėms narėms, jeigu Europos komisija rimtai neprižiūrės situacijos turiu tam tikrų vilčių dėl daugiametės finansinės perspektyvos ir manyčiau, kad reikėtų nustatyti daug rimtesnės sąlygas e, tam, kaip leidžiamos lėšos ir kiek veiksmingi yra projektai. Atsižvelgdami į šios pavyzdžius, atsižvelgdami į tai, kad komisija daugiau dėmesio skiria veiklos rezultatams, norėčiau paklausti, ar esate pasirengęs imtis dar daugiau veiksmų ir rimtai apsvarstyti e, išlaidų efektyvumą? Ar esate pasirengęs? Netgi dabar, kai jau yra paskutinis dėrybų etapas dėl daugiametės finansinės perspektyvos, ar esate pasirengęs dėl to pasisakyti, griežtai pasisakyti? nes turbūt Niderlanduose daugeliui už ES pasisakančioms partijoms e, ginti šią idėją, nes matomi labai prasti pavyzdžiai. Ačiū. Norėčiau pritarti kolegai dėl politikos svarbos, dėl valstybių narių vaidmens, dėl pastaraisiais metais dėtų pastangų ir dėl to, kad reikėtų, kad valstybės narės būtų labiau atsakingos. Atidžiai klausiausi auditų rūmų atstovų pranešimų. Ar gali būti tokių programų, kurios vyksta nuo 2000 metų ir tai matosi tik auditorum, auditorumams pateikus ataskaitą. Matome, kad investi, investuojama į tuos projektus jau seniai. Ir ponas Brandė kalbėjo apie 150 metų, yra pavyzdžių ir dėl 144 metų. Ir jūs ir pats sakėte, kad vertinimas yra labai svarbus, mums reikia išanalizuoti papildomą vertę. Komisijoje yra daug tarnybų, kurios galėtų tai stebėti ir atliktų vertinimus, ar nebūtų naudinga parengti vertinimo ataskaitas ir kad tos ataskaitos būtų pateiktos internete, kad būtų daugiau skaidrumo ir kolegos ir veiksmų grupių nariai galėtų matyti, kaip, kaip veiksmingai leidžiamos lėšos. Audito rūmų ataskaitos yra labai svarbios, mes iš jų daug sužinome. Mes labai rimtai vertiname auditorumų ataskaitas ir galvojame, kaip jomis būtų galima pasinaudoti dar labiau. Tačiau svarstome, kiek jūs atsižvelgėte į tas ypatingas ataskaitas savo departamente. Pavyzdžiui, jeigu yra parengiama tokia ataskaita, sakykime, e, sutaupimams energetikos rytyje. Ar komisijos narys atsakingas už energetiką, ar jūs visų pirma išanalizuotumėte tokias ataskaitas. Ir dar vienas klausimas susijęs su taryba. Jau daug metų dirbame tuo klausimu, kad ir taryba tinkamai vykdytų biudžetą ir tarybos veikla labai susijusi su komisijos veikla. Jie mums nepateikė informacijos ir mes negalime patvirtinti tarybos biudžeto vykdymo procedūros. Kaip komisijos nariui norėčiau užduoti klausimą. Ar jūs, kaip komisijos atstovas, galite kreiptis į tarybą ir pareikalauti biudžetų susijusių su tarybos biudžetu? nes reikalingas ir tarybos biudžeto vykdymas ir mes negalime atlikti šio darbo, kol neturime dokumentų. Jeigu nepritarėte tarybai, tai kaip galėtumėte padėti mums išspręsti šią problemą? Kitas klausimas yra susijęs su pono Pybos klausimu dėl Olaf atliekamų tyrimų. jūs galiausiai esate komisijoje atsakingas už OLAF tarnybos veiklą. Ar pritarėte parlamento teisės tarnybos išaiškinimui, kad ir parlamentui turi būti pateikiama medžiaga apie OLAF atliktus tyrimus? Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta tyrimas e, Maltoje, mes neturime jokios informacijos. Ir vienas iš ilgalaikio darbo šiame komitete privalumų, tai kad buvo patirta daug įvairių įveikių, stan, net skandalų, prisimenate 2003-uosius, kai Prancūzijoje ir Luksemburgė vyko tyrimas ir tuo metu komisijos narys Prodis pateikė dokumentus parlamentui apie atliekamą tyrimą. Taigi, e, apie Europą ateitį. Taigi, precedentas yra ir mes galėjome susipažinti su tais dokumentais. Taigi, kodėl mes šio komiteto nariai negalime e, išanalizuoti dokumentų susijusių su komisijos e, nario daly atveju. Gruodžio mėnesį mes išsiuntėme laišką, kuriame rašėme, kad gali būti įvairių problemų susijusių su OLAF atliekamais tyrimais ir e, kad gali būti nesilaikoma taisyklių, yra pažeidimų, kad tyrimai nėra konfidencialūs. Kokiagi problema? Jūs, komisijos nariai, esate už tai atsakingas. Ir kokių priemonių, kokių veiksmų galite imtis dėl priežiūros komiteto veiklos, nes tai yra rimti klausimai ir norėčiau paklausti, ar ėmėtės kokiu nors veiksmu. Ponas Pybus klausė apie tabako reglamentą. Ir mes galiausiai gavome tuo klausimu 24 dokumentus ir 16 ataskaitų. Ir iš ties tas klausimas buvo labai įdomus ir svarbus. Ir paskutinis klausimas, jis yra pateiktas 24 puslapyje. Ir kalbama apie apie komiteto pirmininko darbą. Aš išanalizavau e, komi... prodžio dokumentus ir buvo keli kandidatai, kurie galėjo vadovauti šiam komitetui. Ir e, mano klausimas yra susijęs su nešališkumu, kaip galima pasakyti, kad ponas Piti yra nešališkas, jis yra teisininkas Yra daug tabako įmonių ir Philip Morris. Ir kaip toks asmuo, kuris puikiai išmano institucijų veiklą, kuris e, supranta apie tai, kaip jis gali būti nešališkas. Tai paskutinis mano klausimas. Ja, vielen Dank, Kollege Stas. Als nächstes die. Sure. Kolegai Stas, dabar kolegai Andrėjasun klaus. Ačiū pirmininkė. Kaip ir ponas Piperis savo pasisakymę galėčiau pakartoti, kad bent jau per pastarąjį dešimtmetį komisija visą kaltę dėl klaidų ir problemų verčia valstybėms narėms. Aš norėčiau išgirsti iš jūsų konkretų atsakymą į klausimą, kodėl komisija negali patvirtinti atitinkamų taisyklių, e, projektų atrankos taisyklių, kurias nustato valstybės narės ir, <clears throat> ir kodėl komisija negalintis tinkamų veiksmų, jeigu tos patvirtintos taisyklės neleidžia tinkamai naudoti ES paramos lėšų, kodėl komisija negalėtų imtis taip pat ir kitų žingsnių siekiant tas taisyklės e, supaprastinti. Atrodo, kad finansinio reglamento peržiūra baigėsi, tačiau netrodo, kad ta peržiūra atnešė kokiu nors rezultatų. Kalbant apie lėšų sugražinimą, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad sugražintos lėšos nepakeičia veiksmingos kontrolės. Tai, kad mes e, atgauname lėšas, gražiname jas į ES biudžetą, nereiškia, kad e, turėtume švelninti kontrolę. <clears throat> Mes turime sugriežtinti galiojančias taisyklės, jeigu norime pagerinti kontrolę ir kartu susigražinti netinkamai panaudotas lėšas. Teigite, kad 11 metais susigražinote 1,64 milijardus eurų už kokį e, pažeidimų laikotarpį jūs tas lėšas susigražinote. Nėra jokios prasmės ateiti mums ir teikti, kad tiek ir tiek lėšų mes susigražinome ir tai atitinka daugiau nei 1 e, procentą 11 metų biudžeto. Tai galbūt e, atitinka penkerių šešerių metų pažeidimų laikotarpį remiantis auditorumo ataskaitą. Aš nežinau, ar būtų galima tai vertinti kaip labai sėkmingą lėšų susigražinimo mastą. Kitas klausimas susijęs su susigražinamomis lėšomis yra tas, kad dažniausiai tas lėšas turi gražinti valstybių narių centrinės vyriausybės, tačiau jos nesusigražina jų iš paramos gavėjų, <clears throat> kadangi e, komisija e, moka lėšas nebūtinai centrinės vyriausybės struktūroms ir jeigu jūs reikalaujate, kad valstybių narių vyriausybė gražintų lėšas, o pastaroji negali e, išieškoti jų iš paramos gavėjų, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai du kartus turi sumokėti. E, aš nemanau, kad tokia metodika yra sėkminga. Taip pat reikia vertinti ir tai, kas vyksta mokslinio tyrimų srityje. Dėl e, bendro administravimo sričių yra daug kritikos, tačiau mokslinius tyrimus administruoja komisija. Taigi, kaip galite paaiškinti, kad e, Europo, e, Europos audito rūmai nustatė, kad 80 procentų e, sandorių atveju pasitaikė rimtų pažeidimų ir klaidų, materialinio pobūdžio klaidų. Kaip galėtumėte paaiškinti tą faktą? Ačiū. Poniai Andreasin, Jean-Pierre Rodi, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, man pirmininkė, komisijos nariai, už tą informaciją, kurią suteikite. Aš asmeniškai su labai patenkintas šią diskusiją, nes puikiai matome, kad dėl taisyklių sudėtingumo, e, dėl ES plėtros per pastaruosius metus dėl korupcijos mastų, sukčiavimo grėsmės ir dėl artėjančių Europos parlamento rinkimų. Parlamento nariai pradeda nervintis, nes jie privalo atsiskaityti prie savo piliečius už savo veiksmus per tos pastarosius penkerius metus ir ypač biudžeto kontrolės komiteto nariai turi dėl savo veiksmų atsiskaityti. Aš prisimenu panašią diskusiją ir turime atvirai savo užduoti uh, klausimą, ar mes nekuriamą tokios e, sistemos, kuri šiuo metu yra neveiksni, nes tas bendras administravimas galbūt buvo veiksmingas, kuomet valstybė narių buvo daug mažiau. Ir <clears throat> kuomet naudojant ES lėšas buvo galima finansuoti regioninius ir nacionalinius projektus. Manau, kad pribrendo laikas Europai e, savo e, finansinį direktoratą įsteigti ir pačiai valdyti savo pinigus. Ir jau nepakanka valstybių narių patikinimo deklaracijų ir pareiškimų, e, kadangi vykdomas auditas e, tikrai nėra visiškai nepriklausomas ir dėl to jo vertė nėra labai didelė. teigiama, kad e, auditorumams ministerijos pateikė visą e, reikiamą informaciją, tačiau pačios ministerijos taip pat rengia ir patikinimo pareiškimus. Aš nemanau, kad tokia sistema yra e, prasminga. Galbūt reikėtų užtikrinti tikrai nepriklausomą auditą ir tikrinti tas sąskaitas ne valstybinarių ministerijoms dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo e, ir tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo, kas pasikeitė? Nieko e, nepasikeitė, nes e, tarybos atstovai netgi nedalyvauja atitinkamose parlamento plenarinėse sesijose, kuriuose svarstamas šis klausimas. Tarybą sudaro, aišku, ministrai, kurie administruoja šias lėšas galų gale ir dėl kurių klaidų ar kalties pasitaiko tų klaidų, kurias mes dabar svarstame ir dėl jų apgailestaujame. Aš manau, kad reikėtų surenkti didelio masto diskusijas plataus masto diskusijas kartu su audito rūmais dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros, turint omenyje, kad yra patikinimo pareiškimas pagal sutartį <clears throat> Mm, tačiau e, tai yra pateikiama pirmajame auditorumo ataskaitos puslapyje. Ir yra dar keturios papildomos auditorių nuomonės. kuriuose su išlyga vertinamos teigiamai arba neigiamai tos patikinimo deklaracijos. E, aš manau, kad parlamentas bet kada galėtų, remdamosi šiomis aplinkybėmis, pareikšti, kad komisija netinkamai atlieka savo darbą. Aš to nemanau, tačiau aš manau, kad sistema netinkamai veikia, joje yra silpnų vietų. Ir tas silpnas vietas, tas spragas reikėtų užpildyti. Todėl reikėtų susirenkti plataus masto diskusiją su audito rūmų atstovais, su nacionaliniu auditorių tarnybo atstovais, nacionaliniu parlamento atstovais, komisijos pareigūnais. Ir bendrai galėtume peržiūrėti Europos finansų sistemą, siekdami sukurti ją arba padaryti ją daug paprastesnė. Ne? pasvarstyti atitinkamus pasiūlymus, kuriuos reikia vertinti e, ekspertams, įvertinti atitinkamas sąnaudas. E, mes buvome susitikę su ponė Ašton, kuri yra komisijos vicepirmininkė. Ir pirmą kartą tvirtinome BVT biudžeto vykdymą ir nelabai supratau, ką mes tvirtinome. Ar e, administravimo išlaidas, ar veiklos išlaidas. Nes man susidarė įspūdis, kad daug nesusipratimų buvo su e, bendrai išorės veiksmų tarnyba, kadangi buvo vykdoma veikla E, kuri buvo susijusi e, tiek su bendrijos interesais, tiek su valstybiniais interesais, neaišku, kas turėjo vykdyti <clears throat> arba kas turėjo patvirtinti atitinkamas išlaidas, taigi matome, kad bendra sistema dabartinė neveikia, aš todėl siūlau bendrai visiems pagalvoti apie tai, kaip peržiūrėti šią sistemą ir ją pagerinti. Labai ačiū, gerbiamas komisijos nary, girdėjote ir su, galėjote įsitikinti, kad tiek pranešėjas panas Gairis, tiek kiti kolegos uždavė labai daug e, klausimų, kurie apriepia daug sričių. Norėčiau savo ruoštų pasakyti, kad dažnai kyla įtarimas, kad ES esama tam tikro demokratijos deficito. Jei teigiama, kad viešasias išlaidas jų panaudojimą reikėtų kontroliuoti, ypatingai griežtai ir e, auditorumai teigia, kad e, pronatariai turi teisę to reikalauti. Aš noriu pasakyti, kad mums tenka atitinkama pareiga, net neteisėta daryti, kadangi esame tiesiogiai išrinkti ir demokratinės kontrolės, dėl demokratinės kontrolės deficito galima būtų priekaištauti galbūt e, kam norima, tačiau tikrai ne Europos parlamento nariams. Taigi noriu pakartoti kolegų prašymą ir klausimą, e, kaip pagal tarp institucinį sustarimą būtų galima gauti atitinkamą informaciją. <clears throat> Informacija susijusiu su būsio komisijos nario dalį atsistatydinimu ir vykdomu Olafo tyrimu. Mums tai siūloma pasitikėti mm, e, tuo, kad viskas vyksta teisėtai ir sustaikti su tuo, kad ši informacija yra slapta, tačiau tai tikrai nėra mums priimtinas e, paaiškinimas, nes kolegos jau minėjo apie atitinkamus precedento atvejus ir kuo ilgiau ta byla bus nuo mūsų slepiama, jos dokumentai, tuo stipresnis mums susidarys įspūdis, kad ten kažkas yra negerai. Aš nemanau, kad e, jeigu viskas buvo atliekama pagal galiojančius teisės aktus, reikėtų slėpti atitinkamą informaciją, reikia rasti būdų, e, pagal kurios būtų galima užtikrinti Europos parlamentui kuris tiesiogiai išrinktas piliečių galimybę vykdyti savo funkcijas. Ir taip pat dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimo, kurį uždavė kolega Stas, mes raginame, kad komisija šiuo klausimu imtųsi aktyvesnių veiksmų, nes taryba visuomet e, teigia, kad jeigu patvirtinamas komisijos biudžetas, tai e, automatiškai reiškia, kad patvirtinamas ir tarybos biudžetas tačiau e, ši teisės aktų interpretacija yra kol kas vienintelė ir parlamentas nors laikosi čia ir kitokios nuomonės dėl tarybos biudžeto vykdymo tvirtinimo. Manau, kad e, reikėtų šio klausimo visiems, visoms institucijoms ieškoti tinkamo dalykiško sprendimo ir bent jau pademonstruoti sieki to sprendimo ieškoti. Ačiū komisijos nariu šiemetai, galbūt dabar jūs galėtumėte reaguoti, sureaguoti ir atsakyti į svarbiausius užduotus klausimus. Ačiū. Bitte schön. Thank you very much. Labai ačiū už visus klausimus. Jų yra labai daug ir jie apima labai įvairius, įvairias problemas. Pirmiausia, norėčiau pradėti ir pabandyti atsakyti pono Gairio iškeltas problemas. Pirmiausia, dėl pajamų. Turiu pasakyti, kad komisija daug dėmesio skiria situacijos gerinimui muitinėse ir įgyvendina priemonės, kad išspręstų sukčiavimo PVM srityje klausimus. Jeigu matėte mūsų atsakymuose raštu dėl muitinių procedūrų, mes dėjome daug pastangų, kad pagerintume paprastintą procedūrą ir dabar ateičiai stebime priemonių, tų priemonių įgyvendinimo procesą, kad tas paprastinta procedūra neskurtų daugiau problemų. Taip pat kalbėjote apie modernizavimą dėl SIMA. Galbūt tai reikėtų netaip įvardinti. Dabar mes daromės su parlamentu ir taryba dėl sąjungos muitinės kodekso, kuris kurį pakeistus modernizuotas šilkinis muitinių kodeksas. Tiesa, kad ankstesnis muitinių kodeksas numatė galimybę, kad jis įsigalios 2013 m. birželio 24 d. Tačiau dėl krizės visi subjektai, ar tai būtų valstybės narės, ar prekybininkai, kam pirmiausia buvo skirtas šis pasiūlymas ir kitos universiteto šalis pasiūlė atidėti šio modernizuoto muitinių kodekso įgyvendinimą ir todėl atsirado UCC pasiūlymas. E, sąjungos muitinių kodeksas. Jis įsigalios ne 20 metais, o iš karto po jo patvirtinimo. Ir bus sukurtos laipsniškai konkrečios informacinės sistemos, yra matytas planas, kurį parengė komisija, dėl jo sudartas valstybės narėmis kada ir kokios specifinės procedūros įsigalios nuo 2013 iki 2020 metų. Šis labai svarbu, kad tiek parlamentas, tiek taryba rimtai e, žiūrėtų šį pasiūlymą ir jį laiku patvirtintų, nes kitaip susidursime su rimtomis muitinių problemomis po šių metų birželio 24 dienos. PVM srityje, kaip žinote, patvirtinome naują PVM strategiją ir dabar mes teikiame konkrečius pasiūlymus šiuo metu. Praėjusiais metais patekėme greisos reakcijos mechanizmą, kaip elgtis su sukčiavimu PVM srityje. srityje. Taip pat pareikalavome, kad pirminkaujantį valstybę pateiktų nuomonę dėl apibendrinto atvirkšnio mokesčio mechanizmo, kur galimas yra karuselinis sukčiavimas. E, smarkiai sustipriname mūsų veiklą Eurofisk e, srityje. Dabar e, dirbame ties kitais klausimais. Tai yra dėl PVM automatinės prieigos mechanizmo. Labai svarbu, kad valstybės narės priimtų komisijos pasiūlymus, pavyzdžiui, greitos reakcijos, greito reagavimo mechanizmo, nors visos valstybės narės rėmė iš principo šį mechanizmą, kai reikėjo patvirtinti e, šį mechanizmą, kai kur bent kelios iš jų mano, kad kažką praras įgyvendinus šį pasiūlymą. Ir dabar mes e, tęsime darybas nors pasiūlymas e, galėjo jau būti patvirtintas ir spręsti PVM sukčiavimo atvejus. Po to, e, kaip jūs sakėte, filosofinis klausimas. Dėl e, metodinių skirtumų tarp auditorumų ir komisijos. Taip, Yra tam tikrų metodinių skirtumų ir nenorėčiau komentuoti auditorumų metodikos, turime ją gerbti. Nors, kaip jūs minėjote, šimtaprocentinio klaidų kvalifikavimo klausimą, tai reikia atsiminti situaciją viešuosiuose pirkimuose, kur požiūris yra kitoks. Tačiau, žinoma, mes e, e, nesakome, kad audito rūmų metodas yra blogas. Tačiau viduje mes turime savo e, po, požiūrį, kuris vertina neteisingo lėšų panaudojimo viešiesiams įsigijimams žalą. O audito rūmai mano, kad jeigu yra rimtas viešųjų pirkimų E, taisyklių pažeidimą, tai tuomet e, turi būti traktuojama tai kaip šimtaprocentinė klaida. Na, yra tam tikrų metodinių skirtumų, tačiau dėl bendro požiūrio ir na, ateities, tai aš manau, kad turime toliau diskutuoti, ją gilinti, tą diskusiją dėl daugiamečio mūsų kontrolės pobūdžio ir likutinio klaidų lygio. Dabar daug pastangų dedame tam, kad galėtume apibūdinti, kokie išieškojimai, kokios korekcijos turėtų būti priskirtos konkretiems metams. Ir atsakydama ponė Andrėjas į jos klausimą, turiu pasakyti, kad iki šiol iš tikrųjų buvo sunku, beveik neįmanoma išieškoti ar pritaikyti korekcijas konkretiems metams. Tačiau nuo kitų metų biudžeto vykdymo patvirtino procedūros mūsų apskaitos pareigūnas prižadėjo pateikti tokią informaciją išskaidyta pagal atitinkamus konkrečius metus. Aš pakomentuočiau tik tai tiek, kad 2011 metais išieškojame ir korekcijas padarėme 1,4 e, milijardo eurų. Tačiau reikia nepamiršti, kad išieškojimai ir korekcijos vyko ir 10, ir 9, 8 metais ir kitais metais. Tai nėra vienkartinė priemonė, tačiau mes iš tikrųjų norime tobulinti šią informaciją, ją gerinant mes galėtume ir aptarti, kaip ta informacija galėtų būti atspindėta audito rūmų nuomonėje. Toliau buvo kalbėti apie problemas, kurios ko gero susijusios su naujos kartos programomis. Ponas Gairis kalbėjo apie retrospektyvinės programas, grinasias kolekcijas. Ponas Gerebrandė kalbėjo apie programoms keliamas sąlygas. Visos šios priemonės yra pateiktos su naujosios kartos programomis ir dabar dėl jų deramas taryboje ir parlamente. Kažkas prašė manęs būti aktyvesiam, stumenčios pasiūlymus. Na, komisija pateikė pasiūlymus, o darybos dabar vyksta tarp dviejų teisėkuros institucijų ir jos turi nuspręsti ir susitarti dėl pateiktų pasiūlymų. Šiek tiek kelia nerima tai, kad kai kurie drąsūs pasiūlymai susilaukia prieš priešos arba taryboje, arba parlamente. Todėl aš norėčiau pakviesti ir šį komitetą E, šiek tiek e, laikytis horizontališkesnio požiūrio ir atsižvelgti tai, kas vyksta konkrečiuose parlamento komitetuose. Ar tai būtų regionų plėtros komitete, ar žemės ūkio, ar kitose komitetuose. Nes būtent ten deramas e, tais klausimais, kurie yra labai svarbus, žvelgiant iš ateities biudžeto įvykdymo patvirtinimo perspektyvos. Toliau norėčiau pabandyti atsakyti į poną Mulderio klausimus ir jo pastabas dėl valdymo deklaracijų, savanoriškų politinių deklaracijų ir metinių rezumė vertės. Na, visų pirma, aišku, kad mes, tai yra teisėkuros institucijos, e, taryba ir parlamentas sutarė dėl finansinio reglamento, kuris numato visus šios tris elementus ir sustiprina metinių rezumė vaidmenį, taip pat įtraukia valdymo deklaracijas, o šios dokumentus turi patikrinti nepriklausomos auditas. Ir čia galiu pakalbėti apie, atsakyti į pono Odį klausimą, kad e, susitikimuose valstybės narėse paprastai bandau susitikti su aukščiausiamis audito institucijomis ir įtikinti jas, kad jos imtųsi audituoti šias valdymo deklaracijas ir metinės rezumė, nes e, jie žino geriausiai, kaip veikia viešasis sektorius šalyje. Ir per juos būtų galima užtikrinti visišką audito sudarinamumą. Tačiau, aišku, mes negalime jų priversti tai daryti, nes jie yra nepriklausomi. Taigi tokia situacija. O dėl konkretaus pono Mulderio klausimo. Kokią, kokį meduolį galima pasiūlyti valstybėms narėms, kad plačiau būtų taikomas savanoriškas deklaracijų teikimas. Manau, kad visų pirma, reikia įsivaizduoti, kaip veikia valdymo deklaracijų sistema, nes reikia sukurti visas tas taisyklės, kaip e, pildyti tas deklaracijas ir tuo pat metu pradėti diskusiją su valstybės narėmis dėl platesnio politinių deklaracijų taikymo. Šiuo metu svarstame, kaip tas savanoriškas deklaracijas padaryti, deklaracijas padaryti patrauklesnėmis, kokios anksti sakyti, koks galėtų būti konkretus receptas e, tai pasiekti. Tačiau kitose srityse turime panašių pokyčių, pavyzdžiui, muitinių srityje turime patvirtintų ekonominių operatorių sistemą. Tai reiškia, kad jeigu subjektas atitinka tam tikrus reikalavimus, tuomet e, jis kontroliuojamas e, mutinės prasme mažiau. Tačiau ir šioje situacijoje galima būtų panaudoti kažkokį konkretų meduolį ir tai galėtų būti puikiai tema diskusijai ir tarp parlamento ir komisijos. Manau, kad mūsų bendras tikslas yra e, užtikrinti, kad tos savanoriškos deklaracijos būtų priim, priimamos plačiau valstybės narėse. Klausimas dėl klaidų lygio palyginamumo ponas Piperis apie tai kalbėjo. Tikriausiai čia būtų klausimas auditorumams, nes jų vaidmuo yra užtikrinti skaičių palyginamumą. Ir aš tikiuosi, kad jie paaiškins, ką jie ketina daryti šiuo, dėl šios situacijos, nes iš tikrųjų ypač nuo kitų metų, kaip ponas Gairis teisingai pasakė, auditorumų metodika pasikeis. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad naujieji skaičiai, kurie bus pateikti 12 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui, e, būtų palygintini su ankstesnių metų skaičiais. Tačiau tai, aišku, turi sugyvėti padaryti tai e, rūmai. dėl nusikalstamos veiklos valstybės narėse. Dėl to, kad nusikaltėliai bando panaudoti e, silpniausią teisėkuros aplinką valstybės narėse. Tai atsispindi mūsų poveikio vertinime parengtame, kai rengėme pasiūlymą dėl direktyvos dėl Europos finansinio intereso apsaugos ir ši direktyva iš tikrųjų yra atsakas į esamą situaciją, nes ten mes direktyvoje siūlome suderinti nusikalstamos veiklos apibrieštis ar sukčiavimo apibrieštis ir e, tokio, tokiams veikloms turėtų būti taikomos baudžiamosios sankcijos, minimalios, maksimalios sankcijos ir daug kitų priemonių, kurios leistų uh, suderinti baudžiamosius teisės aktus dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ir tą progą aš norėčiau pakviesti parlamentą paskirsti, paskirti pranešėją dėl šios svarbaus prasiūlymo, nes diskusijos taryboje jau prasidėjo. Ir atrodo, kad yra daug e, konfliktuojančių idėjų, pradant nuo teisinio pagrindo šiam pasiūlymui. O teisinis pagrindas yra labai svarbus, nes jeigu teisėkoros institucijos pasirinks straipsnį, kurį siūlo komisija, tuomet visos valstybės narės e, e, žais pagal vienodas sąlygas, o pagal kitą straipsnį, 83 straipsnį, trys valstybės narės, kurios jau dabar e, žodžiais remia mūsų e, veiksmus. Tai yra Junktinė karalystė, Airija ir Danija. Joms būtų taikoma pagal kitą teisinį pagrindą išlyga. Tuomet, e, jeigu joms bus išlyga taikoma, tai šis teisės aktas būtų taikomas 24, o ne 27 valstybės narėse. ponas Kilakakis kalbėjo apie tyrimus savo iniciatyvą. Aš nematau jokio prieštaravimo tarp mano atsakymų lapkričio mėnesį ir mūsų atsakymų raštu. Mes man, norėjome pasakyti, kad nemanome, kad tyrimai atliekami panaudojant trečių šalių informaciją turėtų būti laikome kažkokiais pasu, pasiveis veiksmais atvirkščiai. E, Turim galvoje pranešimus, kuriuos atrinėjame šiame komitete, įskaitant informatorių pranešimus. E, e, tos diskusijos parodo, kaip svarbu yra užtikrinti tinkamas sąlygas informatoriams, kad būtų galima pateikti jų rezultatus atitinkamai institucijai, kurie galėtų imtis veiksmų. Tai aš ir toliau su jumis sutinku, kad turime stiprinti mūsų pajėgumus atlikti tyrimus savo iniciatyvą ir visai neseniai mes paskyrėme naują generalinį direktorių naują direktorę, atsiprašau, atsakingą už vidaus tyrimus ir keletą kitų naujų direktorių. Manau, kad tos naujos pajėgos leis skirti pakankamai dėmesio ir tyrimams savo iniciatyvą. Aš taip pat norėčiau E, nustatyti artimesnius e, ryšius, užmėgsti artimesnius ryšius tarp vidaus e, audito ir OLAF, kad būtų galima panaudoti informaciją, kurią surenka vidaus audito tarnyba daug efektyviau pačiose tyrimuose. Toliau pono Bartostas e, klausimo dėl ypatingų ataskaitų. Turime labai aiškę procedūrą. Yra centrinė tarnyba, biudžeto generalinis direktoratas, kuris turi duomenų banką su visomis rekomendacijomis pateiktomis audito rūmų. Ir e, labai atidžiai stebimas šių rekomendacijų gyvendinimas. Žinoma, tarnyba e, atsakinga už gyvendinimą yra tarnyba, kuriai buvo pateiktos, pateiktos rekomendacijos. Tačiau per šią centrinę stebėsenos tarnybą matome, kad jeigu kažkas e, vyksta blogai, yra dėlsama ši situacija aptariama audito pažangos komitete, e, jį pakviečia atitinkamą tarnybą, aš siunčiu atitinkamiems komisarams. E, laiškus, e, paaiškinamas, kad e, dėlsama įgyvendinti vieną ar kitą rekomendaciją. Taigi čia mes esame parengę labai griežtą procedūrą. Toliau dėl biudžet, tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir kokia būtų mūsų pozicija. Aš manau, kad raštu Labai aiškiai pristačiau komisijos poziciją ir mes ir toliau manome, kad esamos sutarties nuostatos ir gyvenimo teisės aktai leidžia patvirtinti biudžeto įvykdymą tiek tarybai, tiek komisijai prašom teisingai mane suprasti, kad aš esu sveitingoje padėtyje, e, kad galėčiau pateikti konkrečias e, mintis. Tačiau su ponia Ajala Sender kalbėjomės keletą kartų, kokiais būdais galėtume e, pasiekti proveržę šiuo klausimu. Na, mano požiūriu nėra taip paprasta kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas perkeliamas komisijai. Nes jeigu tuomet mes būtume atsakingi, tai turėtume gauti visą informaciją apie sąskaitas, buhalterinės knygas. Man atrodo, kad e, taryba nėra suinteresuota, kad komisija kištusi taip giliai į jų darbą. Aš manau, kad e, sukurtas procesas per pastarosius dešimt ar daugiau metų turėtų išlikti ir turime ieškoti būdų, kaip išeiti iš aklavietės. Dėl informacijos, kuri teikiama iš Olafo kurios jūs prašėte iš Olafo. Dėl tabako susitarimų. Čia situacija yra tokia. Po to, kai jūs e, nurodėte, kokią informaciją norėtumėte gauti iš komisijos, buvo atrinkta informacija ir ta informacija, kurios prašėte, buvo pateikta parlamentui. Jeigu E, trūksta dar tos informacijos, mes busime pasirengę pateikti ją. Na, ta informacija, kuri jūsų nuomonė yra reikalinga, nes čia iš tikrųjų mes neturime ką slėpti. Ir esame visiškai skaidrus. Dėl daly atvejo. Čia pirmiausia noriu aiškiai pasakyti, ponas Stas sakė, kad aš esu komisijos narys atsakingas už Olofo darbą, tačiau svarbu visiems sutarti, kad, kad tyriamoji Olofo darbo dalis turi būti atliekama nepriklausomai. Tai yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta, kad Olaf nebūtų įtrauktas į politinės kovas ar kažką panašaus. Tai yra vienas e, teisės akto, dėl kurio esame galų galę sutarę tikslų. Teisės akto, dėl kurio sutarėme tarp e, susitarė parlamentas ir taryba. Ponos Greslė darbo dėka ir dėka labai gero tarybos pirmgaučios e, valstybės darbo ir teisės aktas turėtų labai greitai būti patvirtintas. Kaip suprantu, pirmininkai rado sprendimą dėl prieigos prie informacijos. O dviejų institucijų teisės tarnybos šiuo metu mm, e, svarsto, kaip išspręsti informacijos apdorojimo klausimą. Ir e, problema turėtų būti išspręsta. Manau, kad labai svarbu, kad nesusaistytume nacionalinių teisės saugos institucijų rankų dirbant su šiais atvejais, nes jų vaidmuo yra nuspręsti galų gale E, kas iš tikrųjų įvyko. Toliau dėl pono Petit skirimo į etikos komitetą Komisija neturėjo kažkokių ypatingų priežasčių mm, e, kvestionuoti šį paskirimą priešingai tam, kas pasakyta klausime, kad jis dirba lobistu. Iš tikrųjų taip nėra. Jis yra teisininkas patarėjas e, toje konkrečioje e, firmoje ir analizuojant jo ankstesnį darbą, komisijai nekyla abejonių tuo, kad jis iš tikrųjų laikosi taisyklių ir turint galvoje jo patirtį kaip teisės tarnybos vadovo patirtį. Akivaizdu, kad etikos komitetas turi asmenį, kuris žino, kas vyksta institucijose. Na, mes e, atsakymuose raštu patikėme situaciją, kaip mes ją įsivaizduojame iš komisijos požiūrio taško. Dėl problemų OLAF, e, dėl priežiūros komiteto ir tyriamosios veiklos turime turėti galvoje, kad priežiūros komitetas yra atsakingas už priežiūrą ir tyriamosios Olafo veiklos. Todėl ir įsteigėme e, tą komitetą, kad politiškai nebūtų kišamas į tyriamąją veiklą. Aš manau, kad priežiūros komitetas turi dirbti kartu su Olafu ir ieškoti sprendimų, jeigu kyla problemų ar komitetas mano, kad yra problemų. Dar kartą noriu pakartoti. Aš daug dirbu su Olafu politikos e, klausimais, rengiant jų kovos su sukčiavimu strategiją, jos gyvendinimu. Olafo reglamentas ir visos kitos taisyklės man draudžia kištis į Olafo tyriamąją veiklą. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad tai yra mūsų visų labui. Man atrodo, kad e, atsakiau į visus klausimus. E, Barstas. Labai trumpai. Šimtų procentų sutinku, kad jūs kaip komisijos narys atsakingas už Olafą negalite kištis į vykstančius tyrimus. Bet jeigu priežiūros komitetas teigia, kad yra problemų, yra sunkumų kažkokiame tyrime ir ta nuomonė pateikiama Olafo direktoriui, tačiau iš to ne, ne, išvados nepadaromos, jūs kaip komisijos narys turite sugebėti imtis veiksmų ir pasakyti, kad Jeigu priežiūros komitetas sako, kad yra problemų, reikia jas kažkaip išspręsti. Jūs kažkaip turite sugebėti generaliniam direktoriui tai pasakyti. Kokia prasme tuomet turėti komisarą atsakingą už OLAF? Aš manau, kad e, komisijos narys atsakingas už OLAF reikalingas tam, kad todėl, kad e, aš esu atsakingas už politinį E, Olafo veiklos e, gairių nustatymą, o scenarius, kurį jūs apibūdinate, sukeltų situaciją, kuri leistų vienai ar kitai pusiai padaryti išvadą, kad e, būtų, buvo politinis kišimasis į procesą ir tuomet galime pastudijuoti Strasbūro teismo praktika, kiek bylų yra būta Strasbūro teisme, kuomet buvo na, priimtas sprendimas vienos ar kitos šalies naudai dėl politinio kišimosi. Mano supratimas yra labai aiškus. Ir vyksta teisminis procesas ir turime užtikrinti, kad politinis kišimasis e, nepadarytų tam procesui žalos. Ačiū gerbiamasis komisijos nariai. Dar yra su mumis du kolegos iš auditorumų ir yra dvi temos. Pasistengime, gal tuos klausimus aptarti per pusvalandį. Dabar vienai, minučiai, vienai minutėjai žodis ponui Mulda, po to suteiksiu žodį auditorumo atstovams, po to vėl komisijos nariui šiemetui. šiemetai. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad komisijos atsakymas į mano klausimą įspūdžio nepadarė. Komisija vis dar neįsivaizduoja, kaip atsakyti, kaip dirbti su parlamentu, kaip dirbti su valstybių narių deklaracijoms. Ir iš ties mane labai nuvylė, kad nepasiekta pažangos tuo klausimu. Ir kaip reikėtų geriau vykdyti biudžetą. Norėtųsi, kad komisija dirbtų geriau. Ačiū Jums, e, kolega Pybau. Toliau vienai minutėjai. Ačiū, pirmininkė. Nesu taip pat labai patenkintas komisijos nario atsakymais, kalbant apie domenų palyginamumą. Tai tas raginimas buvo išsakytas ne tik auditorumams, tačiau taip pat ir komisijos adresu, ypač siekiant užtikrinti kontrolės sistemų, ataskaitų tiekimo, e, palyginamumą žemės ūkio politikoje, mokslinio tyrimų politikoje. Aš raginau pasinaudoti e, teigiamiausią komisijos vidėjos sukauptą patirtimi ir praktiką. <clears throat> Kitas dalykas Visose demokratinėse santvarkose yra e, tam tikrų patikimų asmenų e, kuriems suteikiama teisė ir galimybė susipažinti su riboto naudojimo informacija. Todėl noriu paklausti, kodėl jūs e, dabar bandote slėpti būtent šioje srityje informaciją nuo Europos parlamento ir neleidžiate susipažinti bent vienam jo atstovui su atitinkama informacija. Dabar e, poniai Kailait iš audito rūmų suteiksime žodį. Visų pirma, panas Piper Andrėjas uždavė labai konkrečius klausimus. Ir iš tikrųjų, jeigu tokie sandoriai buvo įvykdyti, nors buvo tikrinama ne vieną kartą, tai klausimas iš tikrųjų lieka. Ir ponas Hoja kalbėjo apie pakeitimą, suprantama, paprasčiausiai užuot vienų išlaidų užrašomos kitos. Ir jeigu tiesa neužrašoma, informacija prarandama. Norėčiau pakalbėti apie auditorumų metodiką. Keli nariai minėjo, kad reikėtų stabilizuoti auditorumų apskaičiavimo metodiką, kalbant apie klaidas. Visų pirma, mums turi būti pateikiami palyginami duomenys ir mes lyginome tuos duomenys siekdami patikrinti atitikimą reikalavimams ir tai darysime per kitus metus. Bet ponas Goja teigė, kad auditorumai turi teisę keisti metodiką. Aš sakyčiau, kad tai yra mūsų pareiga, nes stabilumą negali užtikrinti tikros situacijos, nebent auditorumai įsikiš ir darys įtaką tam, kas vyksta mokėjimo srityje. Pavyzdžiui, 2011 metais e, kryžminės atitikties klaidos e, buvo aptiktos ir mes nustatėme, kad buvo 0,1 procento paklaida. Kalbant apie būsimus pokyčius, apie avansinius mokėjimus, mes atsižvelgsime į 2012 metų situaciją, kalbant apie sanglaudą e, ir finansavimą iš kitų fondų. Lėšos turi pasiekti naudos gavėjus. Ir bet kuriuo atveju klaidų nepadaugės. Teismas auditorumai dirba tuo klausimu ir stebi klaidų sviravimą, nes ateityje gali keistis avansiniai išmokėjimai, nes kartais susidaro įspūdis, kad klaidų lygis gali didėti ar mažėti, bet iš ties taip nėra. Kalbant apie galutinės išmokas, jeigu jom, jom, jiems, darom, jiems daro poveikį esminės klaidos. Tai praėjusiais metais buvo išsiaiškinti tie klausimai. 2011 komisija pateikdama gairės generaliniams direktoratams, kaip apskaičiuoti klaidų likutį, pateikė nurodymus, kad iš ankstinių mokėjimų nereikia įtraukti. Norėčiau pasakyti, kad audito rūmai nekuria naujų taisyklių, tik stebi tai, kas vyksta. Paskutinis dalykas, kuris buvo paminėtas, tai klai, audito rūmų ir komisijos nustatytų klaidų palyginamumas. 2012 metais audito rūmai turės metodiką, kaip nustatyti kiekybiškai visas klaidas ir įvairūs generaliniai direktoratai taip pat taiko klaidų skaičiavimo metodiką, kuri yra, nėra vienoda ir vertėtų tai paminėti. Be to, netiesa, kad šimtaprocentinės klaidos yra tikros. Kartais daromas poveikis sutartims. Vertinimo procese nustatomos klaidos ir kartais e, visos lėšos patenka netam naudos gavėjui. Komi, komisija, generaliniai direktoratai gali kiekybiškai nustatyti klaidų skaičių, kai audito rūmai taiko 100 procentų e, paklaidą. Komisija gali taikyti skirtingą. Ir E, komisija gali turėti kiekyb, nustatyti kiekybinio pobūdžio paklaidas ir taip jau buvo at, padaryta ne kartą. Skiriasi metodikos ir tai galima paaiškinti ir tai yra priimtina ir vienai ir kitai pusiai ir skirtumas galų gale nėra labai didelis. Ponas Odį uždavė klausimą Ar statement of assurance galėtų būti aiškesnis, nes buvo pateikta teigiama nuomonė apie sąskaitas ir neigiama apie mokėjimus. Tokioje situacijoje reikia suderinti ir finansinio audito, ir atitikties audito rezultatus. Kartais išlaidos yra pateikiamos tinkamai sąskaitose, tačiau gali būti taikomi pateikiama informacija remiantis netais teisės aktais ir rezultatai gali būti priešingi. Mums tai nėra auditorumų pasirinkimas. Auditorumai vadovaujasi sutartimi. Deja, neatsakiau į klausimus dėl metodikos, tik e, pasižymėjo atsakymą ponu Milder dėl deklaracijų. Auditorumai galėtų pasakyti, kad nesvarbu, ar tos deklaracijos yra savanoriškos ar privalomos. Valstybės narys jas pateikia ir juose yra klaidų. Audito rūmams būtų labai svarbu, kad duomenys būtų skaidrus ir suprantami ir komisijai, ir parlamentui, ir auditoriui, kaip buvo gautas toks rezultatas ir kaip buvo kuris buvo pateiktas komisijai. Tik tuo atveju tos ataskaitos būtų svarbios ir prasmingos ir būtų galima jomis pasikliauti. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū poniai Kaliulait už šios patikslinimus. Dabar norėčiau steigti žodį komisijos nariui. Šiame tai trumpai atsakyti, prašau. Labai trumpai atsakysiu ponui Mülderiui. Manau, turime pripažinti, kad padarėme didelę pažangą patvirtindami nuostatas dėl uh, E, valdymo deklaracijų ir dėl nacionalinių patikinimo pareiškimų nuostatų puikiai žinote, prisimenate, kaip sudėtinga buvo dėl šių nuostatų susitarti, dabar jos yra patvirtintos, o ponė Kaljulan noriu atsakyti, kad svarbiausias dalykas šiame procese yra užtikrinti, kad ta papildoma informacija susijusi su šiomis deklaracijomis būtų patikima. Ir <clears throat> tokiu būdu komisijos lygmenių būtų galima užtikrinti didesnį patikimumą. Todėl e, privaloma užtikrinti, kad e, valdymo deklaracijose patikima informacija būtų iš tiesų patikima tas e, deklaracijų teikimas, savanoriškas deklaracijų teikimas e, yra susijęs taip pat ir su busimais žingsniais. Aš keletą kartų minėjau per diskusijas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kad e, tai būtų tik pirmasis žingsnis, tik tas pamatas, ant kurio būtų galima statyti jau e, visą pastatą toliau ir bendradarbiaujant visiems kartu ieškoti sprendimų, kalbant apie prieigą prie informacijos dalybyloje. Noriu tik pakartoti, kad buvo rastas būdas, kaip šį klausimą spręsti abiems institucijoms ir abiejų institucijų teisės tarnybos dabar rengia atitinkamus dokumentus, kad juos būtų galima pateikti turintiems tokią teisę šio parlamento nariams, kaip supratau, panas Toireris bus vienas iš jų. Taigi šį klausimą tiek galiu atsakyti, o kalbant apie palyginamumą duomenų tarp įvairių komisijos direktoratų, jei teisingai supratau šį klausimą. Tiesą sakant, per pastaruosius dviejus metus daug dėmesio skiriame metinės veiklos ataskaitų metodologijos plėtrai. Ir vienas iš šios metodologijos aspektų buvo skirtas užtikrinti geresniam palyginamumui ir nuseklumui rengiant atskirų generalinių direktoratų metinės veiklos ataskaitis. Pavyzdžiui, 2011 metais pirmą kartą pradėjome naudotis <clears throat> likutinio klaidų lygio savoką. Parengėme atitinkamas instrukcijas, kaip rengti, e, tiksliau, e, pakeitimus patvirtiname e, metinių veiklos ataskaitų rengimo taisyklės, siekdami sumažinti likutinį klaidų lygį. Taigi judame link E, didesnio auditorumo ir komisijos rengiamų ataskaitų palyginamumo masto, jeigu palygintumėte 11 metų komisijos ir auditorumų ataskaitas e, didesnių skirtumų juose neaptiktumėte palyginti su ankstesniu laikotarpiu ar ankstesniais laikotarpiais. Taigi galime teikti, kad e, vis lengviau randame bendrą kalbą tarp auditorumo ir komisijos ir tai yra svarbu. Pirmininkas, labai ačiū. Taigi tai būtų ta svarbiausia dabar tvirtinama biudžeto vykdymo eilutė. Noriu padėkoti panašiame tai už padarytą pažangą, po to, kai buvo patvirtinta paskutinė biudžeto vykdymo patvirtinimo deklaraciją ir e, rezoliuciją. Mes tikimės, kad ir toliau e, procesai judės teigiamą linkme. Ačiū už klausimus ir atsakymus. Aš tik sužioju pranešėją, jeigu jis to pageidauja. Aš manau, kad turėtume toliau svarstyti darbo tvarkės klausimus, kadangi diskusijos buvo pakankamai sekinančios e, ir dar yra kolegų, kurios, kurie norėtų svarstyti kitus darbuotojus klausimus. Taigi ačiū komisijos nariui ir iki kitų susitikimų, mėly kolegos. Aš perėmiau pirmininkamą posėdžiui šiek tiek pavėlavęs ir liko dar vienas darbotvarkės klausimas, kurį būtinai turime apsvarstyti. Vertėjai dirbs iki 18.30 minučių, elgsimės drausmingai, tai galėtume kito laiko suspėti norėčiau poną Bartomą pasveikinti mūsų salėje. Jis yra Europos investicijų banko e, veikiančių Luxemburgė atstovas. E, šį klausimą pranešėjas yra ponas Sondergaard. E, Europos plėtros fondų tema. Pirmiausia, paprašyčiau poną Sondergaard pristatyti kuo trumpiau savo pranešimą. Ačiū pirmininkė. Pamėginsiu tą padaryti trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti už atsakymus į 24 užduotus klausimus. Džiaugiamės, kad Europos investicijų bankas yra pasirengęs diskutuoti šiandien su mūsų komiteto nariais, tačiau savo asmenės pozicijos jau prieš keletą metų pareikštos mes nekeičiame dėl to, kad e, Europos investicijų banko projektai turi būti tvirtinami pagal biudžeto vykdymo patirimo procedūrą ir tai atitinka taip pat e, kotonų susitarimą iki 2020 metų. Bet <coughs> to noriu septynis papildomus klausimus užduoti, reaguodamas jau gautus atsakymus. Pirmiausiai. Viename klausimu pareiškime savo nuostabą dėl to, kad Europos investicijų bankas užėmė 37 vietą 2011 metų skaidrumo indekse. Ir jis smarkiai atsilieka nuo Pasaulio banko ir Afrikos plėtros banko. Europos investicijų banko atsakyme buvo teigiama, kad jo veiklą riboja įvairūs konfidencialūs sustarimai, nes bendravėjome su privačiu sektoriumi. Nepaisant to, aš norėčiau, kad banko atstovas pateiktų mums pavyzdžių apie susijusius su tais konfidencialumo uh, įsipareigojimais ir kitomis aplinkybėmis, e, kurios riboja banko veiklos skaidrumą. Taip pat savo klausime minėjome mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą, pakankamai didelės pinigų sumas minėjome. Bankas savo atsakymę teigia, kad imasi visų priemonių, kad užkirstų tam kelią nepaisant atitinkamų priemonių, atsakymė teigiama, kad bankas negali atmesti galimybės, kad e, dėl bankinės paslapties ir <clears throat> dėl tam tikrų e, bendrabiavimo sustarimų mokesčių srityje yra galimybių išvengti mokesčių vykdant atitinkamus bankinius sandarius. Na, aišku, kad būtų įvardymas konkrečios šalis, kurioms, kuriuose galioja e, bankinės paslaptis ir anksčiau minėtos aplinkybės. Dėl korupcijos atveju iš gautų atsakymų galime daryti išvadą, kad korupcijos apimtis e, ar korupcijos atveju nuo 9 iki 11 metų smarkiai padidėjo ir paklausti, kokios yra e, šio padidėjimo priežastis ir e, ar būtų galime kalbėti apie tą pačią tendenciją, jeigu laikotarpis būtų padidintas iki penkerių metų. Pat e, e, dėl banko įsipareigojimo įtraukti žmogaus teisų nuostatas į savo pasirašomus sustarimus ir veiklą. Noriu paklausti, kas konkrečiai turime omenyje ir kada galime tikėtis konkrečių rezultatų žmogaus teisų nuostatų įtraukimo į banko veiklą. Bankas buvo paprašytas taip pat pateikti informaciją apie išmokamas metinės premijas. Atsakymą buvo teigiama, kad metinės premijos sudaro 16 procentų bendro atlyginimo <clears throat> biudžeto ir kad E, metinis premijų išmokėjimo lygis negali e, didėti daugiau nei 35 procentais. E, taip pat yra patikima tinkama nuoroda, tačiau mums yra nepakankama. Noriu paklausti, kiek banko tarnautojų, kokiam skaičiu banko tarnautojų išmokamos premijos ir kokios administracinės kategorijos kokiu administracijų vadovų atstovai gauna šias premijas, nes tarkime vadybininkai, gaunantis per mėnesį 10 tūkstančių eurų, gali tikėtis 40 tūkstančių eurų metinės premijos ir tai yra nemaži, nemaži pinigai. Taip pat <clears throat> noriu uh, paklausti, ar ateityje atitinkama su premija susijusi išsamesnė informacija bus skelbiama. Pavyzdžiui, uh, norime sužinoti, kiek sudarė premijas 2010 metais tvirtinant biudžeto vykdymą. Taip pat e, noriu paklausti dėl REM metodų. Noriu paklausti, kada tikimasi naujo REM rezultatų, ar tai bus 13, 14, 15 metais ar kada. Paskutinis klausimas, kaip galite paaiškinti tą aplinkybę, kad e, bankas nėra parengęs lyčių lygybės strategijos, nors parlamentas to reikalauja. Dėkoju už atsakymus ir labai galstau dėl to, kad e, labai mažai laiko turime visoms aplinkybėms aptarti, tačiau šie papildomi klausimai mums atrodė labai svarbus. Ačiū pranešėjai. Prieš suteikdama žodį kitiems kolegoms, prašau ponios Barton <clears throat> trumpai pristatyti savo poziciją, taip pat ir dėkodamas Jums už jau raštų pateiktus atsakymus. Taigi sveiki atvykę ir Jums suteikiame žodį. Uh, Ačiū už galimybę prisidėti prie vystamasi fondo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Kai kurie klausimai, kuriuos Jūs keliate, išeina už Europos vystimosi fondo srities, už mano atsakomybės ryties, todėl galbūt aš negalėsiu į visus klausimus, tokius kaip bankų priežiūros, priežiūros ar na, premijų klausimus atsakyti. Pasistengsiu atsakyti, kiek galiu. Kadangi liko nelabai daug laiko, norėčiau priminti, e, ta, kaip 11 metais lankėtės audito rūmose, norėčiau, kad dabar atvyktumėte pas mus, tuomet galėtume surinkti daugiau kolegų, kurie galėtų atsakyti į kai kurios iš jūsų klausimų ypač apie išorės e, skolinimo veiklą galėtume skirti daugiau <clears throat> laiko tokiam klausimui. Taip pat norėčiau paminėti, kad šiame atminėsime 50-asias e, e, mūsų skolimo AKR metinės. Tai būtų proga pažymėti, kurią galėtume jūs pakviesti. Toliau trumpai apie tas rytis, kur keliate klausimus. Klausėte mūsų e, nuomonės dėl e, formalios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Mes norime būti atskaitingi ir vienintelė priežastis, e, dėl ko mes nedėliojame šiame procese, yra tai, kad Europos vystimos fondas nėra biudžeto dalis. Turime potencialiai su EDF e, problemą. Jeigu EDF būtų biudžetizuotas 20 metais, mums vis tiek reikėtų e, tam tikrų srautų, kurie išlaikytų šią priemonę. Mes iš principo tam neprieštraujame ir esame pasirengę bet kokiam atskaitomybės modeliai, kurio jūs pareiklautumėte. Klausimas dėl skaidrumo. Na, iš esmės mes E, esame pačiame vystimosi finansavimo institucijų e, viduryje. E, finansavimo institucijos paprastai yra mažiau skaidrios dėl konfidencialumo bankinėje srityje reikalavimų. Tačiau aš manau, kad mes galime pasiekti geresnių rezultatų ir aš norėčiau kitais metais pateikti jums, kokie yra geresni mūsų rezultatai, nors būtų sunku pasiekti pasaulio banko lygmenį. Kartais Europos institucijos mažina skaidrumą, ypač turint galvoje e, duomenų apsaugos priežiūros tarnybos reikalavimus. Potencialiai skaidriau būtų galima skaidrumo pagerinti, e, mes esame pasirašę skaidrumo iniciatyvą, tačiau reikia sustarti, koks yra tinkamas standartas finansavimo institucijoms, nes šiuo metu tie standartai yra suteikti subsidijams teikiančioms institucijoms. Taigi apie tai daugiau galėčiau papasakoti kitais metais. Tačiau tokie dalykai ir neleidžia laikytis e, visiško skaidrumo. Dėl lengvatinių mokesčių šalių mane domina, kokios ES šalis galėtų kelti tokių problemų. mes patys negalime spręsti, kuri jurisdikcija yra mok lengvatinių mokesčių šalis. Mes turime e, remtis e, BPO ir finansinių veiksmų e, darbo grupės išvadomis. Daugelis šalių, už kurias aš atsakinga, tai yra už išorės šalis, yra jurisdikcijos, kurios yra besivystančios šalis e, ekonominė ir valdymo prasme. E, ir iš principo dauguma jų kelia problemų. Todėl mes taikome daug griežtesnius reikalavimus negu ES viduje dėl sutarčių sąlygų ir panašiai, kad nekiltų jokių problemų. Bet galbūt aš klausimą neteis, neteisingai supratau. Korupcijos atveju daugėjimas. Man atrodo, visose organizacijose kur gerinamos sistemos ir e, vykdomi mokymai, tokių atvejų skaičius padidėja. Ne dėl to, kad daugiau korupcijos atsiranda, bet dėl to, kad e, yra geresni metodai nustatyti tokius atvejus. Manau, kad iš principo tai yra geras ženklas, o ne, be, o ne blogas. Dėl žmogaus teisų Čia e, pažangos aš pastebėjau nuo pat savo darbo pradžios, nes nei pas mus e, Amnesty organizacijos generalinis sekretorius lankėsi, iš kitų e, finansinių institucijų ekspertai atvyksta pasidaryti patirtimi, ką jie daro žmogaus teisų srityje. Mes manime, kad mes atsiliekame, tačiau galbūt dėl tokių žmonių kaip jūs spaudimo mes nebūtinai atsiliekame, nes E, žmogaus teisėmis pagrįsta e, požiūrį taikome jau pagal savo socialinio vertimo gairias. Tačiau pažangos yra pasiekta, daug geriau suprantama tarp darbuotojų ši, ši, ši problema. Aišku, kad tobulumo nepasiekime, tačiau rezultatų matavimo sistema šį procesą e, leidžia padaryti skaidresniu ir aiškesniu. Kaip sakiau, dėl premijų, negaliu nieko pasakyti, mes neturime premijų kaip tokių, turime tam tikrus e, atlyginimus už geresnius rezultatus, tai yra tam tikros atlyginimų diferencijavimas. Ir aš nežinau, ar yra planai juos paskelbti, aš apie tai nežinau, todėl negeriu geresnio atsakymo dabar pateikti. Galėčiau vėliau pateikti atsakymą raštu, jeigu norėtumėte dėl rezultatų e, matavimo sistemos. Na, tikiuosi, kad tai, ką Jums pateikiau, tai yra e, šioks toks e, pavyzdys, kaip tai veikia, nors pats rezultatų palaukti reikia nemažai metų, pavyzdžiui, mažinant skurdą pasaulyje. Ir mūsų veiksmai, kurie netiesiogiai prisideda prie e, augimo ar darbo vietų e, teikimo. E, bet koks projektas, pavyzdžiui, užtrunka gana ilgai, kol pasiekėme rezultatai. Kartais klausėte apie finansų sektorių, apie skaidrumą, finansuojant paramos gavėjus. Turime pavyzdžių iš keturių projektų AKR, kurie galbūt šiek tiek jums pademonstruos, ką, su kuo mes susidarėme kiekvienu atveju. Visa ataskaita tikriausiai bus pareikta greitai ir mes lauksime jūsų pasiūlymų. Mes, aišku, turime minčių, kaip tai pagerinti. E, paskutinio klausimo galbūt nelabai supratau, ar čia lygybė yra žmogaus išteklių, žmogiškųjų išteklių klausimų srityje, ar, ar koks ne, čia būtų klausimas. Um we, I, I can later I make a. Kolegė Birmanas įtraukė. Kolegė Masubata, minutė. Ačiū už suteiktą žodį. Dėkuoju už išsamius atsakymus, užduotus klausimus. Ir Aš. Mano klausimas buvo susijęs su kova mm, su sukčiavimu, korupcija, investicijų srityje buvo atsakyta pakankamai išsamei ir kolegas Andrikat panašų klausimą uždavė, taupydama laiką aš atsisakau savo klausimų. Ačiū, ponas Birman. Ačiū, pirmininkė. Esu. Su truputį suglumęs, kadangi laiko nėra, vertėjai nori eiti namo be abejonės. Mm. Noriu sustelkti ties investicijų banko veikla, o plėtros fondų klausimus paliksiu vėlesniam laikui. Nevyriausybinės organizacijos vienos ataskaitoje dėl kasybos pramonės problemų ir aliuminio vienoje gamykloje Mozambike. Europos investicijų bankas kartu su kitais, kitomis finansinėmis institucijomis finansavo šį projektą ir po to išaiškėjo, kad tarptautinės korporacijos piknaudžiauja EIB kitų finansuojamų projektų, kurio, kuriame naudojami ES ES lėšos ir kiekvienas ES investicijų euras susijęs su 21 e, eurų, kuris yra išgabenamas iš Mozambiko. Ar EIB, e ką nors girdėjo apie šią ataskaitą ir ar vertina e, tarptautinių korporacijų mokesčių vengimo veiklą kaip sisteminę problemą? Manau, kad bet kokio EIB projekto vertinimo sudėdamąją dalimi turėtų būti būtent ir šių aspektų vertimas. Ačiū, paskutinis kolega Mulderis, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Panašų klausimą noriu užduoti kaip ir ankstesni kolegos dėl naujų finansavimo priemonių. Įsivaizduokime, kad Europos investicijų bankas suteikia tam tikrai šaliai e, ekonomikos e, vystimo garantijas, pažiūrėjau, bankų sektoriui ir panašiai ir kaip atitinkamos gairės <clears throat> galėtų būti taikomos tai šaliai arba tam konkrečiam sektoriui, ar ir kaip bankas gali garantuoti, kad e, teikiama finansinė parama nebus panaudojama kitiems tikslams, o tik e, atitinkamos šalies ekonomikos, atitinkamos sektoriaus plėtrai. Ir e, galbūt uh, tos lėšos būtų panaudojamos kitiems tikslams, tai kaip reikia kontroliuoti arba kaip būtų galima kontroliuoti ir garantuoti, kad taip neatsitiktų. Ačiū, steiksiu žodį poniai Bartinai atsakyti užduotus klausimus. Ačiū. Turiu taip pat pasistengti greitai atsakyti klausimus. Aš pritariu pana Bermano mintims dėl griežtų sąlygų nustatymo tuo metu, kuomet buvo finansuojamas jūsų minėtas projektas Mozambike, mes dar tokių griežtų reikalavimų netaikėme ir iš tiesų labai e, sudėtinga yra užtikrinti, kad e, kasybos pramonėje <clears throat> arba kasybos pramonės projekte atsižvelgiant į žaliavų kainų sviravimus būtų išvengta jūsų minėtų dalykų. Tai yra pakankamai sudėtingas iššūkis, tačiau e, sugriežtinus finansavimo sąlygas nuo 2007 e, e, panašių projektų mes apskaitai nefinansuojame dėl naujų finansinių priemonių ir garantijų. Noriu pasakyti, kad už viską reikia mokėti tiek mums, tiek kitiems rinkos dalyviams ir taip pat ir garantijos kainuoja. Taigi aš Manau, kad e, atitinkami reikalavimai dėl garantijų yra įtraukiami į mūsų finansavimo sutartis pinkas. Ačiū. Aišku, kad e, nėra pakankamai laiko gilintis į tolesnės <clears throat> detalės, todėl e, reikia tikėtis busimo atsakymo raštu išduotus klausimus. Dėja, diskusijos su komisijos nariu šiuo metu užtruko pakankamai ilgai, tačiau negalėjome nieko padaryti, jie sutrumpinami. Dėkojame Jums, kad atvykote. Noriu visiems priminti, kad e, visi po šio posėdžio yra kviečiami e, trumpam neformaliam sustikimui prie gėrimų taurės, kuriame galėsime galbūt uh, taip pat toliau susijusiu klausimus. Dabar auditorumo atstovai, jeigu jis pageidautų, steiksime žodį. Ačiū, norėčiau pasakyti, kad su šią ataskaitą aš nagrinėsime dabar. Norėčiau pateikti ją jums dabar. Audito rūmai atsižvelgė į rekomendacijas. Buvo atrinktos septynios ataskaitos, atsižvelgiant į turimą laiką. Jose yra priepiamos trys rytis - tai žemės ūkis, energetika ir išorės veiksmai. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes laikomės savo rekomendacijų, bet ne to, ko prašė parlamentas ir taryba. Norėčiau paklausti, ar pritartumėte tam, ar manytumėte, kad metinėje ataskaitoje mes turėtume įtraukti komit ir komiteto, ir, ir parlamento prašymus. Aš e, suprantu, kad mes vienodai elgėmės su visais dokumentais, bet norėtume pirmiausia atsižvelgti į savo rekomendacijas nes jūsų rekomendacijose yra ne tik mūsų rekomendacijos, bet ir jūsų prašymai. Taigi norėčiau paklausti jūsų, e, kai bus baigta su šia paskesnė ataskaita, paprašyčiau, kad pasakytumėte man, kaip pranešėjai, kaip įsivaizduojate ateitį šiuo klausimu. Ir iš anksto dėkoju. Na, Dėl skaičių jūs juos matėte, tik norėčiau pasakyti, kad šis paskesnis darbas bus atliekamas kiekvienais metais ir e, vėliau pasižiūrėsime, ar, komis, ar komisija atsižvelgia mūsų rekomendacijas ar ne. Taigi kiekvienais metais pateiksime vėlesnių veiksmų ataskaitą. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Jums, o dabar norėčiau kreiptis į pranešėją ir paklausti, ar norėtumėte pasisakyti. Jo, altså, vi er jo langt over, over tiden, så jeg vil bare nøjes med... Kadangi jau neturime daug laiko, jau viršijome mums skirtą laiką, tai norėčiau pasižymėti auditorumų pasiūlymą, jis įdomus ir gali būti uh, labai naudinga įtraukti komiteto rekomendacijas, atsižvelgiant į tai, kas įvyko per praėjusius metus. Komiteto vardu kalbėti negaliu, mes turime sulaukti koordinatorių posėdžio, bet pasiūlymas atrodo įdomus ir manau, kad ateityje jį apsvarstysime. Kiti klausimai bus pateikti raštu. Norėčiau padėkoti investicijų bankui, kad atvyko ir tokiam neilgam laikui. Ačiū, kolegos, sako pirmininkas. Ačiū už drausmę, ačiū auditorumui, investicijų banko atstovui, ačiū sekretoriatui. Taip pat pirmininkas dėkoja vertėjams, kad galėjome padirbėti šiek tiek ilgiau. Taigi dar kartą priminsiu, kad penktame aukšte kviečiame jūs visus į nedidelį prieimimą. Ačiū.